we... Yeah. Hello, dear colleagues. We are going to start the meeting. Kągi, pradėsime posėdį. Prašau visus susėsti. Abbiamo concluso stamattina al termine dei lavori della Commissione anche la riunione dei coordinatori. Šįryt po komiteto posėdžio įvyko koordinatorių posėdis mes dirbome pagal koordinatorių posėdžio darbo tvarkę ir buvo posėdėje priimti keli sprendimai. Vienas dėl procedūros, dėl parlamentų teigiamų klausimų apsvarstymo. Mes kvesionavome tokiu, tokius teikimus ir susitarėme dėl procedūros, kurią pristatė komiteto sekretariatas, ta procedūra yra pristatyta visiems nariams. Taigi nuo kito komiteto posėdžio tos procedūros bus išvardyjamos ir mes prašysime komiteto narių balsuoti dėl jų, tam, kad būtų galima sureaguoti į teisės e, tarnybą, tarnybos nuomonę, nes jie jau pusmetį vyksta ta procedūra. Dabar dėl peticijos 030311 dėl Smolensko nelaimės dėl oro taršos. Buvo gautos informacijos pagrindų. Teisės tarnyba ir komisija nusprendė įtraukti tą klausimą į B sąrašą, laikyti jį priimtiną, tenkinantį reikalavimus. Jūs norite pasakyti šio klausimo? Yes. Taip. Norėčiau kelis dalykus pasakyti. Pirmiausia, dėl, dėl Smolensko peticijos. Norėčiau priminti kolegoms, kad parlamento tarnybos e, teisininkų išvados nebuvo neigiamos ir peticija buvo paskelbta primtina koordinatorių posėdyje. Tai yra pirmas dalykas. Antrasis dalykas. Nei, nei ponas Čičesteris, nei aš negalėjome dalyvauti koordinatorių posėdėje šį ryt, taigi mes paprašėme atidėti diskusiją šiuo klausimu. Tačiau mūsų prašymas buvo atmestas ir man tai yra šiek tiek e, keista, net nelabai ir primtina, nes būtent mes teigiame, kad reikalinga svarstyti šią peticiją. Taigi normalu, įprasta, kad kai yra paprašoma atidėti diskusijas dėl to, kad neįmanoma sudalyvauti tose diskusijose, dažnai e, tam pritariama ir dėja šį kartą taip nebuvo pasielgta. Dėl to labai gailestauju. Ir trečia, trečia pastaba. Norėčiau priminti kolegoms, kad ta peticija, apie kurią kalbame, Kaip jau sakiau, pirmiausia, ji buvo paskelbta primtina. Antras dalykas, ją pasirašė pusę milijono žmonių mano šalyje ir kitose valstybėse. Net gal daugiau nei tiek yra pasirašusių jų. Ir niekuomet anksčiau nebuvo tokio atvejo, kad kai peticija yra paskelbta primtina, kai yra tokio svorio, staiga yra uždaromos diskusijos, baigiamos diskusijos ir nesuteikiama galimybė peticijų autoriams sudalyvauti tinkamuose diskusijose, svarstymuose parlamente. Faktiškai peticija uždaryta skandalingai. Ir aš kreipiuosi į komiteto narius ir jūs, ponė pirmininkė, su prašymu atmesti koordinatorių pasiūlymą tie žmonės bent jau nusipelnė būti išklausytiems. Išklausyti. Aš ne, nenoriu išbėgti už akių sprendimui, tačiau turime išklausyti žmonių, kurie skundžiasi. Čia susirinkome ne tam, kad išklausytumėme vyriausybių ar valdžios nuomonės. Tie žmonės nusipelnė sudalyvauti tinkamuose diskusijose ir svarstymuose. Taigi aš kreipiuosi į gerbiamus komiteto narius ir prašau atmesti koordinatorių posėdžio pasiūlymą. Ačiū. Ačiū, aš dabar ponui Jarui dar suteiksiu žodį, bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad ko koordinatorių sprendimas buvo pagristas. Norėčiau pasakyti, kad sprendimas buvo pagristas štai kokiais argumentais. Pirmiausia, komisija išsakė nuomonę, kad Europos institucijos nėra kompetentingos šiose, šioje srityje. Antras dalykas - vyksta teismo byla. Ir kol kas dėl to mes ir nieko negalime padaryti. Kol vyksta byla, stabdomos diskusijos iki teismo sprendimo ir galiausiai teisininkai išsakė savo nuomonę. Jie teigia, kad ES ne, nėra kompetitinga šioje srityje. Taigi dėl šių dvi, trijų priežasčių mes ir nusprendėme įtraukti šią peticiją į B sąrašą. Tai yra primtina peticija, tačiau ji uždaroma. Ją įtraukėme į B sąrašą, kadangi atsižvelgdami į ką tik išsakytas nuomonės, nusprendėme tą peticiją uždaryti. Dabar žodis ponui Jarui. Ačiū, ponė pirmininkė. Nieko esminio čia negaliu pasakyti. Visą tai tikrai buvo puikiai pristatyta. Tiesiog pasakysiu keletą dalykų, norėdamas kai ką patikslinti. Pirmiausia, tai ne pirmą kartą šią peticiją nagrinėjame. Jau keletą kartų ją nagrinėjome ir kreipėmės į teisininkus, po to komisijos vertinimą gavome. Na ir koordinatorių dauguma nusprendė uždaryti šios peticijos nagrinėjimo procedūrą. Dabar susidaro įspūdis, kad e, laukiame tol, kol nebus kokios nors frakcijos. Ne, taip nėra. Juk e, Šis klausimas buvo oficialioje darbo tvarkėje, apie tai buvo paskelbta. Na, galima galbūt tuos argumentus e, šiek tiek apversti, juk negalima dabar tuščios kėdės politiką vadovautis ir primesti kažkokį tai sprendimą savo nedalyvavimu. Na ir nepaisant to, kas buvo nuspręsta koordinatorių sustikimo metu, komitetas visada gali dar peržiūrėti šį sprendimą. Na ir paskutinis dalykas, kai gaunamos yra peticijos ir uždaromos jų nagrinėjama, nagrinėjimas, kai atmetamos jos yra, visada yra galimybė dar prie to klausimo sugrįžti. Ir juk tai nėra kažkoks tai skubotas politinis sprendimas. Ne, tai yra apgalvotas, pagrystas sprendimas, kuris buvo brandinamas keletą mėnesių, keletą mėnesių tam buvo rengiamas ir man atrodo jis yra teisingas. Du pa pakoregavimai. Pirmiausia, mes dėl to nesutarėme. Aš norėjau, kad klausimas būtų paliktas atviras ir kad galėtume toliau tęsti diskusijas. Tikrai ne visi jūs nuvylė. Antra, neteisinga sakyti taip, jog peticijų komitete mes negalime nagrinėti taip pat ir teisme nagrinėjamų bylų. Peticijų komitetas visiškai laisvai gali tai daryti, taigi neatsisakykime savo teisių ir tuo pat metu susijusių pareigų. Tai yra akivaizdu. Tik ombudsmenas gali sustabdyti bylos nagrinėjimą, ne peticijų komitetas. Aš galėčiau Jums pateikti atitinkamus straipsnius, jeigu to nežinote. Ringrazio eh, i colleghi. Legutko. Ačiū kolegos. Atsiprašau, pirmiausia, netiesa, kad mes skiriame daug laiko diskusijoms e, dėl šios peticijos. E, skiriame tikrai labai nedaug laiko mėgindami apibriežti šią temą. Antra, norėčiau pakartoti ir mano nuomonė čia išsiskiria su pirmininkės parlamento teisės tarnybos išvada nebuvo neigiama, ji buvo teigiama. Ir dar, jei leisite, norėčiau, kad sprendimą priimtų komitetas, o ne du ar trys koordinatoriai. Sono ehm, credo che comunque la, la Commissione abbia sempre l'ultima. Kad ir kaip ten bebūtų. Visiems aišku, kad komiteto žodis yra paskutinis ir neginčiamas. Taigi tikrai galime šį klausimą dar sugražinti į darbo atvarkę. Jeigu dabar jums koordinatorių sprendimas nepatinka, tai manoma dar tai padaryti. Taigi, prašom, išsakykite savo nuomonę, ar esate už ar prieš koordinatorių pasiūlymą. Koordinatoriai siūlo uždaryti e, peticiją. Kas pasisako už Smolensko peticijos užbaigimą, uždarimą? Chi è contrario? Kas prieš? 12 voti. 12. 12 a favore, 4. 12 už, 4 prieš, 1 narys susilaikė. Taigi jums praneštas sprendimas buvo tik tai dar kartą balsavimu patvirtintas. Dabar pereikime prie trečiojo punkto. Koordinatoriai išnagrinėjo klausimą susijusi su peticija, kurią pateikė Džan Marita Gafoso bei Stokvelo peticija. Šie abu klausimai iš pradžių buvo nagrinėjami kartu, po to juos atskyrėme, nes Tagafoso peticijos atveju koordinatoriai nusprendė kreiptis į teisės tarnybą ir paprašyti jų nuomonės, nes e, mes šiek tiek abejojame dėl šio komiteto kompetentingumo šiuo klausimu, ar mes tikrai galime kištis į teisinius reikalus. Taigi, kol kas lauksime teisės tarnybos nuomonės. Na, o kas dėl antrosios peticijos, pono Stokvelo peticijos? Tai e, vėlgi e, reikėtų sulaukti teisės tarnybos nuomonės ir ko gero jūri komitetui bus perduotas šis klausimas. Taigi dabar koordinatoriai nusprendė išklausyti peticijos teikėjų bei sulaukti teisės jūri komiteto bei teisės tarnybos nuomonių. Ir visa tai yra numatyta kitam posėdžiui. Na ir. Yra dar 2012 metų misijos pasiūlymas buvo pateiktas. Koordinatoriai frakcijų vardu pateikė prašymą. Mes atsižvelgėme į kiekvieno koordinatoriaus atstovaujamą svorį. Taip pat sekretariato sąrašus peržiūrėjome, iš kurių paaiškėjo, kokios peticijos yra skubiausiai spręstinos. Na ir atsižvelgiame į jau įvykusių misijų, pirmoje kadencijos pusėje įvykusių e, misijų rezultatus bei ataskaitas. Na ir išklausę koordinatorių, išgirdome pasiūlymą kurį pateikiau aš. Tai yra pasiūliau dabar pritarti arba atmesti tam siūlau, dėl to balsuoti. Bet prieš balsuojant dar ponia Aukiant žodžio paprašė. Uh, Look... Dvi pastabos ir vėl. Kuomet žiūriu į susirašinėjimą elektroniniu paštu, po jūsų prašymo akivaizdu, kad socialistai, ACR, GUE, žalieji, liberalai Ispanija ir Italija laiko savo svarbiausiais prioritetais. Dviem svarbiausiais prioritetais. Todėl negaliu suprasti, uh, E, to, jog galime padaryti išvadą, kad galime atidėti Ispaniją. Nes akivaizdu, žiūrint į susirašinėjimą, jog visi gavo šios susirašinėjimus, aš turiu tai įspausinusi. Antra, galėčiau pasiūlyti kompromisą. Jei prašyčiau, paklausytumėte manęs. Taigi galėčiau pasiūlyti kompromisą, e, būtent laikytis to, kas buvo pasakyta pirmajame elektroninėme laiške, kurį išsintė Maš. Ma vyko trimasis vizitas į Ispaniją spalio mėnesį, tuo pat metu kažkas vyko į Vokietiją. Na, nesvarbu, kad tik keletas iš mūsų galėjo vykti. Atlikome abu šios vizitus spalio mėnesį. Taigi turėčiau tokį kompromisinį pasiūlymą. Tikrai manau, kad informacija, kurią gavome iš jūsų, aiškiai rodo, e, kad Ispanijai teikiamas prioritetas Italijai, Ispanijai, būtent tai matosi iš sąrašo. Na, jeigu priimsite šį kompromisą. Bet Tai nebuvo įtraukta į mūsų balsavimų darbo tvarkę ir aš nedalyvausiu tame balsavime, tačiau norėčiau, kad jūs išklausytumėte manęs ir galėtume prieiti tokio kompromiso. Meir. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad nereikėtų šio vizito atidėti, jeigu jau norime laikytis mums įprastos peticijų komiteto logikos. Šis vizitas Galicijoje būtų susijęs su keturiomis, petit, keturiomis peticijomis, kurios teikiamos nuo 1999 metų, paskutinė 2010 metais. 1322 Underburgo, Lekurunijos, Ridija Devigo ir dar ketvirtoji peticija čia yra. Per šias, visus šiuos metus, nuo 99 metų, peticijų teikėjai buvo atvykę e, pristatyti šių e, ryjas interesų, tai yra e, ekosistemos, kurios yra gyvybiškai svarbios Ispanijai bei visai Europai. Peticijų teikėjai 2011 m. rugsėjį buvo atvykę taip pat ir 2010 metais. Na ir mes jiems pasakėme, kad galime suplanuoti misiją, parlamento misiją į vietą, į jų gyvenamą vietą. Na ir daug kas netgi tam pritarė. Dabar norėčiau atsiprašyti pono Huntis vardu, kuris negalėjo dalyvauti posėdėje. E, jis man nurodė prioritetų Galisiją. Pone Auken, e, žalieji bei social, e, socialistai už Galisiją pasisako, kiti europarlamentarai pirmojo arba antrojo numerį nurodo Galisiją. Taigi, čia mūsų manimų turėtume vadovautis frakcijų svorio logika. Jeigu jau balsuotume, tai noriu, kad, norėčiau, kad ta misija įvyktų bent jau 13 metais, ne vėliau turėtume būti garantuoti tuo. Jeigu jau norime sureaguoti į peticiją dėl Rijas Galicijoje, tai dėrėtų ten vykti 2012 metais. Jeigu to nepavyktų padaryti, tai jau bent jau 13 metais. Jeigu ne šiais metais, tai mes turime būti užtikrinti, turėti garantijų, kad 2013 metais tikrai delegacijos nuvyks apsilankyti vietoje. Mirandai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, tikrai šios, šių peticijų tikslas ir pagrindas yra šių riesių upių vandenis išvalyti. Čia susidurėme su socioekonominė problema. Daug žmonių negali dirbti, nes šios upės nėra išvalytos, šių upių vanduo neišvalytas Vigo bei Eferol, tos upės Rijas nebuvo išvalytos, nes tiesiog nebuvo uh, laikytasi prisimtų įsipareigojimų. Jūsų partija senate įsipareigojo išvalyti tas rijas, tas upes ir jūs čia prisėmėte e, Ispanijos liaudės partijos e, įsipareigojimus, įsipareigojote kaip Ispanijos liaudės partija senate. Taigi dabar, jeigu jūs siūlote nukelti tą vizitą, tai jau nežinau, už ko tyčiajatės. Jeigu bus nukeltas vizitas, tai nebus laikomasi e, žodžio duoto frakcijoms. Juk piliečiai pagėdauja mūsų pagalbos, jie nori turėti delegaciją vietoje ir tikrai nebūtų labai gerai, jeigu tas vizitas neįvyktų. Ačiū. Gerbiama ponė Miranda, nežinau, kas čia iš ko tyčiojasi. Na, vieną ar kitą kartą apsilankyti vienoje ar kitoje šalyje yra gerai per vieną mandatą, bet ar jūs žinote, iš kiek šalių esame gavę peticijų, iš 27 e, šalių. Jau esame apsilankę šešiose šalise. Tai jūs norite, kad dar kartą, antrą kartą vyktume į Ispaniją ir paliktume visas kitas šalis laukti, ar kaip? Aš nesuprantu, kodėl čia dabar stengiamasi viską nukreipti į Ispaniją. Kodėl visą laiką pirštų prikišamai yra rodoma Ispanija? Gerbiama ponė Miranda, peticijų komiteto, peticijų komitetas nėra Ispanijos peticijų komitetas mes nesame vienai šaliai tarnaujantis ir dirbantis peticijų komitetas, ar ne, ponio Aukiams? Peticijos teikėjus galiu patikinti ir nuraminti, kad tikrai dar yra daug nagrinėjamų peticijų ir dėl daugelių, daugelio peticijų yra sudarytas laukimo sąrašas. Na, paniaukiant pateikė pasiūlymą, aš taip pat pateikiau pasiūlymą šiandien ryte. Kodėlgi negalima būtų to vizito Ispaniją atidėti kitiems metams? Juk pasižiūrėkime dabar į kalendorių, į darbo atvarkę. Pasižiūrėkime, kiek kartų mes vykome į vieną šalį ir į kitą šalį. Juk e, čia kalbame ne apie darbo atvarkės laikymasi, ne. Mes čia nekaltiname nei vienos valstybės narės, mes tiesiog sakome, kad reikia, e, reikia laikytis duoto žodžio. Tiesą sakant, labai sudėtingai. Sudėtinga yra išversti jūsų pasisakymus, taigi, kad jūs taip karščiuojatės, tai niekam nenaudinga yra, sako pirmininkė. Labgailę stauju dėl tokio nukrypimo nuo mūsų diskusijų, juk e, turėjome kalbėti paprasčiausiai apie darbo planavimą. Ir turėjome tiesiog nustatyti datas misijoms, o viskas štai kaip gavosi. Tai nereiškia, kad e, viena ar kita valstybė narė svarbesnė už kitą, ar vienos peticijos svarbesnės už kitas. Yra tam tikri prioritetai numatyti koordinatorių. Ir štai aš dabar teikiu pasiūlymą. Pasiūlyme yra atsižvelg, atsižvelgiama į visų frakcijų išreikštus, išreikštus prioritetus. Ir apskritai, ar jūs suvokiate, kokį svorį turi kiekviena politinė frakcija? Nereikia to pamiršti. Pirminėme pasiūlyme buvo numatyta 2013 metais, 13 e, metų pradžioje, surenkti vizitą į Ispaniją. Šiandien jau kalbama apie 2012 metus. Aš esu gavusi elektroninį laišką, iš kurio man susidaro aišku, kad pavyzdžiui kitų metų pradžioje galima bus organizuoti vizitą į Galiciją ir tai nebus joks piliečių interesų e, er, ignoravimas. Pažeidimo procedūra jau yra pradėta ir tai tik tai parodo, kad tas momentas 13 metų pradžia bus tikrai puikiai pasirinktas. Ir tai bus puikus metas išnagrinėti Ispanijos piliečių skundus. Taigi dabar norėčiau paprašyti visų balsuoti dėl pateikto pasiūlymo. Pasiūlyme yra atsižvelgiama į pono Maja kompromisinį pasiūlymą. Tai yra aiškiai nurodyti čia šiame dokumente, kad misija bus surenkta 2013 metų pradžioje. Tai būtų pirmoji 13 metų misija. Taigi siūlau dabar balsuoti, kas už tokį pasiūlymą, už to pasiūlymo patvirtinimą. Chi è contrario? Kas prieš? Chi si astiene? Kas susilaiko? Fu. Eh, quindi la votazione è 13 a favore. 13 už. Mm, niekas eh, prieš nebalsavo, keturi susilaikė. Taigi dabar pasiūlymas yra patvirtintas, pritarta pasiūlymui tokiam, koks jis buvo pateiktas. Koordinatoriai taip pat patvirtino darbo atvarkės siūlymą su pakeitimais Tagafoso peticijai, apie ką jau kalbėjau. Šiandien ryte po peticijų nagrinėjimo buvo taip pat patvirtinta tęsti blogo elgesio su gyvūnais peticijos. Darbas su šią peticiją buvo nuspręsta rezoliuciją parengti, Europos parlamento rezoliuciją ir kitam kartui parengsime rezoliuciją. E, tam reikėtų gauti pirmininkų suvaigos leidimą. Kol kas galutinis sprendimas šiuo klausimu nėra priimtas, bet e, galbūt pereikime dabar prie kito darbo tvarkės punkto. Darbo tvarkėje numatytų peticijų nagrinėjimas. Norėčiau dabar pasveikinti čia atvykusius piliečius. Pirmoji mūsų darbo tvarkėje esanti peticija yra 886-2011 metų peticija, kurią pateikė pilietis Vesko Dimov. 8000 parašų. Su 1378-2011 metų peticija kartu yra teikiama ši peticija. 1378 peticija yra pateikta Piotr Urbanovič. Dabar suteiksiu žodį peticijos rengėjams. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, казвам се доктор Веско Димов от град... Поне пирменинке, aš esu Vesko Dimov iš Noma Bazė miesto. Prieš dešimt mėnesių mes Novai Bazarikį mieste surengėme susitikimą, ir surengėme protesto akciją prieš Bulgarijos vyriausybės sprendimą suteikti leidimus Amerikos bendroviai Chevron dėl skalūnų dujos gavybos ir žvalgybos. Novi Bazar maždaug 4000 kvadratinių kilometrų plotas, apie tokią teritoriją eitų kalba. Na ir žvalgyba turėtų būti vykdoma būtent toje teritorijoje. Visai netoli to regiono yra daug vertingų istorinių paminklų, jų tarpe ir Madagor raitelis ir tai kelia pavojų tokiam paminklui, labai istoriškai reikšmingam paminklui, jeigu e, bus e, išjudinta žemė ir kils žemės drebėjimas. Mūsų regionas yra lygumos, labai derlingos lygumos. Deja, labai ten trūksta vandens. Ten yra nei žerų, nei upių, nei šaltinių, iš kur gyventojai galėtų gauti vandens. Vienintelis vandens šaltinis yra giluminiai vanden, vandeningieji sluoksniai. Ir prieš keletą metų buvo bandoma ten ieškoti ir naftos, ir gamtinių dujų. Ir dėl to buvo daromi geologiniai grėžiniai. Tačiau šalia, tuos, šalia tų grėžinių niekas negali aukti. Tai yra vandens bokštas kurį dabar čia matote. Ir ta plačioji dalis yra vandens rezervuaras, iš kur e, gaunamas vanduo, teikiamas vanduo miestams ir miesteliams e, šiaurės e, Bulgarijos regione, Dabrudžio regione. Ir žmonės statė tokius vandens bokštus, kadangi nėra, nėra jokių kalvų, tai yra labai lygi teritorija, lygumos. Mes surinkome 8 tūkstančius parašų, piliečių parašų. Na ir kodėl tiek daug bulgarų rėmė mus ir surinko parašus taip greitai? Kaip sakiau, regione labai trūksta vandens. Ir van, van, vandenį galima gauti tik iš giluminių šulinių. Ir čia matote protestuotojus, vyko demonstracijos įvairiuose miestuose ir kaimuose. Daugiausiai gatves išėjo jaunimas, jauno šeimos su vaikais. Jie sunerime dėl to, kad regionas bus apnuodytas. Ir kaip jau minėjau, tai pačios derlingiausios žemės Bulgarijoje. Tai yra ketvirtadalis Bulgarijos teritorijos. Tai yra regionas, kur auginami kviečiai visiems šalies gyventojams. Taigi, trumpai tariant, tiek aš norėjau Jums šiandieną pasakyti. Tokia yra mūsų problema. Mes norime tiesiog turėti galimybę gerti švarų vandenį ir norime išsaugoti savo derlingas žemės. Ačiū uždėmesį. Pone pirmininkė, dar keletą sakinių norėčiau pridurti. E, pirmininkė, aš tiesiog norėjau Jūs pasveikinti. Norėjau Jūs pasveikinti, pasveikinti buvusi kolega, kuris irgi remia šią iniciatyvą. Jūs dirbote šiame parlamente dirbote ir šiame komitete anksčiau, taigi aš turėjau jūs tiesiog pasveikinti ir dabar jau žodį suteikiu jums. Prašau. Pone pirmininkė, keletą sakinių dar norėčiau pridurti, jeigu leisite. Ačiū už dėmesį. Aš norėčiau pridurti keletą sakinių Nors nacionalinė Bulgarijos asamblėja balsavo dėl skalūnių dujų gavybos ir žvalgybos moratoriumo, tačiau pavojus dar neišnyko, kadangi neseniai buvo sukurta specijo, specialioji komisija. Na ir tikėtina, kad to naujojo komiteto sprendimas bus dar kartą panalizuoti situaciją ir pakeisti sprendimą. Taigi dėl to mes esame labai sunerime ir mes norėtumėme atkreipti parlamentarų dėmesį į tai ir kreiptis į jūs su prašymu prisijungti prie mūsų pastangų, nes kalba eina ne vien tik apie gamtą Bulgarijos, kalba eina apie vaikų ateitį, Europos vaikų ateitį, Europos gamtos ateitį, taigi pasakykime ne skalūnių dujų gavybai ir žvalgybai. Ačiū. Ir dar vienas dalykas, čia aš norėčiau Jums parodyti žemėlapį, šiame žemėlapyje aiškiai matome, kad Bulgarija netgi nėra įtraukta į tą potencialų į skalūnių dujų baseiną, taigi net nėra prasmės pradėti tuos žvalgybos ir gavybos darbus. Ačiū dar kartą. Grazie, onorevole. E do la parola eh, alla rappresentante della Commissione, Florence Limet. Mm, dabar žodis komisijos atstovė Florence Limet. Ačiū. Na, iš esmės, kalbant apie komisijos veiksmus, pateikus šią peticiją, komisija išsiuntė formalų prašymą Bulgarijos atsakingoms institucijoms dėl to, kad būtų pateikta informacija apie tai, kaip yra laikomas ES aplinkosaugos teisės ir taip pat kaip yra laikomasi poveikio vertinimo direktyvos nuostatų. Taip pat buvo gautas atsakymas iš Bulgarijos institucijų, šiuo metu jį vertina komisijos tarnybos ir vėliau aptarsime tai su Bulgarijos institucijomis. Ir žinoma, kad ir toliau pateiksime informaciją apie žingsnius, kurių imsimės. Grazie. Apro quindi il dibattito. La collega Kolaska Bobinska. Na, norėčiau pradėti diskusijas. Ponas Sadovskis. Ačiū. Na, įdomu, kalbant apie skalūninės dujas, tai, kad yra daugybė duomenų, tačiau manau, jog niekuomet nekyla pavojus dėl to, kad kažkas dar kartą norėtų išanalizuoti duomenys ir informaciją. Manau, jog tai yra gerai. Ir manau, jog komisija nori atlikti tikrą analizę, žiūrėdama į faktus. Ir kaip suprantu, vyko tam tikri protestai, kilo tam tikros emocijos, buvo priimti politiniai sprendimai ir nebuvo remtasi faktais ir duomenėmis. Manau, kad tikrai gerai, jog buvo pateikta apeliacija. Manau, svarbu išanalizuoti padėtį susijusią su skalūninėmis dujomis Lenkijoje. Reikia pasižiūrėti į tiek naudą, tiek įvairias galimybės. Uh, Lenkijai skalūnų dujos yra labai svarbios dėl to, jog tai suteikia energetinį saugumą. Be to, manau, jog tai yra europinis klausimas. Skalūnų dujos yra klausimas susijęs su kiekvienos šalies energetikos šaltinių įvairovė. Ir jeigu šalis ar komisija teigia, kad yra teisės aktas e, dėl aplinkosaugos ir jis nėra pažeidinėjimas. Mes turime Europos direktyvų dėl vandens, dėl aplinkosaugos. Tuomet tai yra kiekvienos šalies energetikos rūšių klausimas. Ir tai taip pat yra susiję ir su kita peticija, kurią aptarinėsime. Būtent tai yra Lenkijos peticija. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sureaguoti dabar. Ar tai yra Europos masto problema? Galbūt pradėsiu nuo išvadų. Taip, tai yra Europos masto problema, kai į mus kreipiasi ne tik Bulgarijos, bet ir Lenkijos piliečiai. Ir štai dabar į peticijų komitetą bus pateikta nauja peticija dėl skalūnų dujų ir iš Prancūzijos. Taigi dabar jau iš trijų valstybių narių piliečiai į mus kreipiasi. Man atrodo, kad taip mes įgyjame visą legitimumą ir skalūnų dujų naudojimo klausimas yra tikrai Europos masto klausimas. Ir tai yra tikrai mūsų šio peticijų komiteto kompetencija. Na ir norėčiau štai nuo tokios išvados čia pradėti. Toliau dar pasakysiu, kad e, Europos teisės aktų taikymo srityje mūsų prašoma yra įvertinti poveikį skalūnų dujų naudojimo ir išgavimo Bulgarijoje. Bulgarijos kontekstas yra labai konkrečiai pristatytas. Tai yra labai derlinga žemė. Ir šios žemės plotai yra sunkiai iš naujo aprūpinami vandeniu. Na, o štai JAV patirtis parodė, kad skalūnų dujų naudojimas būtent kelia pavojų vandens ištekliams, nes taip jie yra naikinami ir užteršiami. Mm, kolega Sotnik, ko gero, po manęs pasisakys, nes aplinkos komitete rytoj bus pristatyta ataskaita dėl skalūnų dujų. Man atrodo, kad mes pritarėme jiems. Mums dar reikia mokslinių įrodymų. Na ir kiekvienu atveju, prieš pradedant naudoti skalūnų, eksploatuoti skalūnės dujas, reikia informuoti žmonės bei mokslinius duomenis pateikti. Štai pavyzdžiui, Le Libre Belgique laikraštyje yra išplatintas JAV geologinių tyrimų instituto tyrimų rezultatas ir čia yra daromas e, glaudus ryšys tarp skalūnių dujų naudojimo ir mikro nedidelių žemės drebėjimų. Aš manau, kad kreipimasis į peticijų komitetą yra pagrystas, legitimus, todėl siūlau peticijų komitetui toliau nagrinėti šią peticiją, jos neuždaryti. Ir kadangi jau sakiau, kad Lenkijos pilietis pateikė tokią peticiją, bei Prancūzijos piliečiai, žinau, rengėsi tai daryti, tai siūlyčiau e, klausimus šiuo klausimu surenkti. Galima būtų suburti visus peticijų šią temą teikėjus ir galima su septynių komitetų nariais surenkti diskusijas dėl to, ką reikia daryti ES teisės aktų srityje ir kaip galime išsklaidyti Europos piliečių būkštavimus, dėl kurių jie šiandien kreipiasi į mus šiame komitete. Kolega Misoni. Dėkoju rytoj 11 valandą. Aš pristatinėsiu savo pranešimą dėl skalūninių dujų. Ir jų poveikį aplinkai. Ir norėčiau pasakyti peticijų autoriams, kad kalbama apie visą tai. Prieš dviejus metus prasidėjo diskusijos, dabar matote rezultatus. Ir komisaras Ertingeris minėjo tai, kad skalūninės dujos galėtų tapti labai svarbiu energijos šaltiniu Europoje. Jis taip pat teigia, kad yra nuostatų dėl aplinkosaugos, yra tam tikrų dalykų dėl aplinkosaugos, problemų dėl aplinkosaugos ir panašiai, ir tų nuostatų reikia laikytis, tačiau tą turi darytis jau, daryti pačios valstybės narės, o ne Europos Sąjunga. Europos komisija atliko tam tikras studijas, kur teigiama, kad europinių nuostatų pakaks aplinkai apsaugoti, tačiau aišku, mes negalime uh, užmigti ant laurų. Ir buvo nemažai pavyzdžių su asbestu, pavyzdžiui, kai buvo ieškoma auksinių receptų, kurie atnešė žalingų padarinių ir žmogaus veikatai ir aplinkai. Tačiau čia mes kalbame apie energijos šaltinio žvalgybą ir gavybą ir nėra apčiuopiamų įrodymų, bent jau kol kas tokių nebuvo pateikta, pristatyk, pristatyta įrodančių, kad e, tie būkštavimai Europoje yra galiojantis nei Europoje, nei Junktinėse Amerikos valstijose. Taigi, pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad kiekviena valstybė narė sauganti aplinką turėtų pati apsispręsti, kiek jie nori naudotis šią galimybę dėl skalūnių dujų gavybos ir žvalgybos. Aš sutinku su ankstesniu kalbėtoju, kad Bulgarijoje viešųjų konsultacijų procesas gal nebuvo labai efektyvus ir veiksmingas, Tačiau manau, kad labai svarbu, jog visom, visuomenė būtų įtikinta, kad viskas daro, daroma skaidriai. Taip pat e, reikia pasakyti, kad kalba eina apie, ne tik apie skalūnės dujas, bet ir apie iškastinį kurą. Ir kartais kalbame apie uh, didesnės teritorijas, e, skalūnių dujų atveju jūs minėjote kelių tūkstančių kvadratinių kilometrų teri teritoriją, tačiau kartais kalbame apie didesnės teritorijas ir yra grežiama netgi šuliniai 500 metrų gilumo šuliniai. Ir norėčiau pasakyti, kad kiekvieno tokio projekto ar žvalgybos atveju kalba eina apie poveikio vertinimą ir yra neišvengiamai vyksta intervencija į aplinką, tačiau turime pasirūpinti, kad tokia žvalgyba ir gavyba vyktų kuo galima saugiau. Ačiū. Jotova. Ačiū, kolegė Jotova. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad sutinku su ponė Belie ir e, siūlau paremti jos siūlymą uh, surenkti klausimus mūsų komitete dėl skalūnų, skalūninių dujų. Na ir dabar iš pagarbos Bulgarijos delegacijai ir Bulgarijos atstovams kalbėsiu bulgariškai. Iniciatyva prieš skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą buvo pateikta 2011 metais ir Birželio 16 dieną vyriausybė pasirašė sutartį su Amerikos bendrovė Chevron žvalgyti ir išgauti skalūninės dujas netoli Novai Bazar, vadinamojo pirmo bloko. Ir tai apima didelius miestus Bulgarijoje. Ir ten taip pat yra dideli gėlojo vandens rezervai. ir tai apima trečdalį Bulgarijos teritorijos ir daugiau negu 90 procentų šiaurės rytų Bulgarijos teritorijos. Ir būtent toje teritorijoje bus žvalgoma ir išgaunama nafta bei dujos. Jau buvo įrodyta, kad tokia veikla daro didžiulę žalą gamtai, ji užteršia gruntinius vandenis kadangi tokioje metodologijoje yra naudojamos tam tikros cheminės medžiagos. Mes nežinome, kokios konkrečiai cheminės medžiagos, kadangi kompanijos vykdančios tokią veiklą laiko tai kompanijų komercinė paslaptimi. Manoma, kad tokie, tokios cheminės medžiagos yra labai toksiškos, siekiant išgauti skalūninės dujas. Vyksta rimti protestai prieš skalūnų dujų gavybą Bulgarijoje. 70 tūkstančių žmonių pasisakė prieš tokią žvalgybą ir gavybą. Ir netgi sukurtas judėjimas pasivadinęs Mes esame prieš skalūnų dujų išgavimą Bulgarijoje. Tūkstančiai žmonių pasisako prieš skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą Bulgarijoje. Nesutinku su ponia Babinska iš Lenkijos. Uh, kadangi pirmiausia turėtume gerbti piliečių nuomonės, nesvarbu koks būtų įmonių pelnas. Taigi, įvykus protestams, Bulgarijos nacionalinė asamblėja nubalsavo dėl moratoriumo, tačiau tai yra laikino poveikio priemonė. Iš pradžių jos tikslas buvo surinkti daugiau informacijos susijusios su žvalgyba ir gavyba, tačiau iki šiol nieko nebuvo padaryta. Ir mes manome, kad nebuvo imtasi jokių žingsnių, kadangi analizė tikrai parodys, ko buvo siekiama. Ir būtent bus sunaikinta E, didžiosios e, šalies teritorijos aplinka, gamtinė aplinka. Ir žvalgyba vyks labai netoli Bulgarijos sienos, tik vieno kilometro atstumu iki sienos. Kol kas nebuvo jokios reakcijos į tokį sprendimą. Aš norėčiau kategoriškai pareikšti, kad Tokią peticiją, šią peticiją reikėtų palikti atvirą. Norėčiau paraginti Europos komisijos atstovus ir pasakyti jiems, kad atvykau čia visiškai nepasirengus, kadangi jie mums sako, jog vis dar laukiama atsakymo iš Bulgarijos vyriausybės. Tai nėra jokia informacija. Remiantis neoficialia informacija, kurią gavau kaip e, Bulgarijos atstovas, kaip europarlamentaras, galiu pasakyti, kad Bulgarijos vyriausybė rengėsi panaikinti moratoriumą, dėl kurio nubalsavo Bulgarijos parlamentas, Bulgarijos nacionalinė asamblėja. Taigi tai būtų dar viena priežastis palikti šią peticiją atvirą. Ačiū. L'onorevole Auken. Pone Auken. Pasisakysiu trumpai. Norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu tam, jog reikėtų surenkti klausimą šią temą. Norėčiau pirmiausia paklausti komisijos, ar buvo atlikta kokia nors aplinkosaugos poveikio aplinkai studija šiais metais iki šiol ES valstybėse narėse. Žinome, kad yra vandens pagrindų direktyva, kuri yra susijusi su šiais klausimais, galbūt taip pat ir REACH direktyva. Taip pat akivaizdu, jog bent jau politiškai čia vyksta tam tikras konfliktas. Mes tikrai mastome labai senamadiškai. Turime atsižvelgti į klimatą. Tai tikrai yra žingsnis atgal. Uh, yra daromi daugiau politinio pobūdžio vertinimai. Sakoma, na, tai yra klimatas, aplinka, pamirškime apie tai. Aš esu penkių vaikaičių senelė ir man šis klausimas yra ypač svarbus. Tai, ką mes darome, yra labai svarbu mūsų vaikaičiams ir jų vaikams. Pavyzdžiui, tai, ką mes darome, e, kas yra susijęs su energetikos veiksmingumo direktyva Parlamentas neseniai paskelbė rezoliuciją, tačiau mes kovojame dar su labai daugeliu valstybių narių, kurios e, masto senamadiškai atsilikusiai. Taigi, kiekgi lėšų iki šiol skyrė ta kompanija Chevron į šį projektą. ir vyriausybė, na, galbūt pasirašė kažkokią sutartį, kiekgi lėšų Chevron skyrė šiais metais. Galbūt tai yra susiję, na, ne, nesakau, jog čia yra klausimas susijęs su kyšiais, tačiau žinome, kad yra daugybė vietų Europoje, kur pinigai įtikina ir pinigai yra gana veiksminga priemonė, jeigu norite kažką pajudinti, netgi jeigu elgiamasi ir taip atsilikusiai. Taigi, kiek jau lėšų buvo dabar mesta į šią, šį projektą? Ačiū. Ponas Taylor. Ačiū, pirmininkė. norėčiau paremti šias peticijas. Norėčiau pasakyti, kad yra didžiulis skirtumas tarp žvalgybos ir komercinio masto fraktavimo. Tikrai pasimokykime iš kitų klaidų. Matėme Amerikoje vykstančią didžiulio masto komercinę gavybą, kuri padarė didžiulę žalą vandens ištekliams. Matėme oro taršą, matėme žemės drebėjimus, matėme žalingą poveikį žmogaus veikatai, matėme e, lygas e, gyvūnams, matėme sugadintą turtą, grėsmę kylančią žmonių gyvybėms. Na, viešpatė, prieš Susinaikindami čia ES pasimokykime iš kitų klaidų, nekartokime tų klaidų, kurias padarė kiti, nes mes nesimeskime galvotrukčiais į tokią bedugnę. Tai yra ES svarbos klausimas. Mes praleidžiame pusę savo laiko kalbėdami apie tai, jog reikėtų mažinti anglės dvideginio išlakas, o paprastas faktas yra tas, kad matome metano dujų gavybą, turime aplinkosaugos e, agentūrą Amerikoje, kuri sako, jog reikia sugauti metano emisijas, kadangi tai daro didžiulę žalą. Taip pat turime centrą Junktinėje karalystėje, kuris yra pasaulinės svarbos klimato kaitos konsultacinė įmonė, kuri sako, jog saugiausia vieta klimato kaitos srityje saugiausias dalykas yra palikti skalūnino dujas po žeme, kadangi pradėjus jas išgauti bus e, paleidžiama daug daugiau e, anglės dvideginio dujų į aplinką negu kad iš iškastinio kūro. Taigi pasimokykime iš kitų patirties, pasinaudokime šią progą, kad padėtume kurti supratimą tarp institucijų, čia parlamente pasinaudokime e, klausimo priemonę, pasikvieskime peticijų pateikėjus ir tikrai turiu e, visą pagrindą įtarti, kad e, sulauksime ir peticijų pateikėjų iš Junktinės karalystės, ne tik jau dabar esamų peticijos pateikėjų. Taigi pasinaudokime visomis galimybėmis, priemonėmis, kad pasidalintume informaciją, surenkime klausimus. Na, galime elgtis kvailai, pasinaudoti lengviausių kelių. Ševronas skirs milijardus dolerių. Tačiau mes galime veikti ir protingai, galime pagalvoti apie ponios Aukian penkis anūkus, apie mano paties tris anūkus, galvokime apie jų ateitį, apie Europos ateitį. Turime elgtis atsargiai, o visą kitą paliekame jums, pirmininkė. Grazie, Bosinaru. Ačiū dabar žodis Bosinaru, kolegė Bosinaru. Ačiū. Aš ir pat pradžio norėčiau pasakyti, kad irgi esu senelis. Ir man tikrai labai rūpi, kokioje Europoje, kokiame pasaulyje gyvens mūsų vaikai ir vaikaičiai. Dabar kalbant apie peticiją, kurią pateikė kolegos draugai, bičiuliai bulgarai, aš norėčiau pasakyti, kad man tai primena dėžabių, nes uh, Jau dabar dvi, tris, keturias savaitės vyksta intensyvios diskusijos tam, kad tai pačia Rumunijoje, tam, kad ta pati Amerikos bendrovė gautų leidimą dėl skalūnių dujų žvalgybos ir gavybos dviejose vietovėse - rytų e, Moldovoje, netoli Berlato, ir kita Dobrodžoje netoli Bulgarijos, Bulgarijos sienos. Kad jūs suprastumėte, kaip tai mums yra svarbu, kaip svarbu, kad tas klausimas taptų europinis. Rumunijos atveju, aš kalbu apie tos dalykus, kuriuos tikrai išmanau, taigi Rumunijos atveju vyriausybė niekuomet nepateikė aplinkos, aplinkos poveikio aplinkai vertinimo ir išdavė leidimą jau žvalgybai ir gavybai. Taip pat niekas, įskaitant ir premjerą, įskaitant ir aplinkosaugos ministrą, nekalbėjo apie tai, kad būtina laikytis integruoto požiūrio ir įvertinti, kokį poveikį tai turės, nes kalba eina apie ES direktyvą dėl vandens gruntinio vandens ir oro taršą ir taip pat kitus dalykus. Netgi Amerikos geologų atliktame tyrimė kalbama apie tai, kad išauks rizika dėl žemės drebėjimų, nedidelių žemės drebėjimų ir nebuvo užtikrintas joks skaidrumas, pavyzdžiui, kai buvo Bulgarijos atveju, nei vyriausybė, nei kitos valstybės institucijos nesikalbėjo su žmonėmis, vietos bendruomenėmis, kurioms tai daro didžiausią poveikį. Nei viena minutė nebuvo skirta tokioms diskusijoms. Berlato miesto taryboje 65 tūkstančiai gyventojų ten gyvena. Taigi dabar visa bendruomenė protestuoja prieš e, tokius atvejus. Taip pat vyriausybė nepateikė jokios informacijos apie sutartį ir paskelbė, kad ta informacija yra klasifikuota, kad ji yra įslapstinta, taigi te tai gyvoja skaidrumas, taip sakant. Na ir galiausiai, jeigu mes, bulgarai, rumunai, galbūt mes kvailiai, mes nelabai suprantame, kas gerai, kas blogai pasauliui, tačiau kodėl Junktinė karalystė neseniai nusprendė atidėti skalūnų dujų žvalgybą tol, kol nebus surinkti moksliniai duomenys, kol jie nebus įvertinti. Taigi, kodėl Prancūzija irgi nusprendė drausti skalūnų dujų žvalgybą. Tik tai Kodėl Jungtinė karalystė, Prancūzija, priešingai nei šiuolaikinis pasaulis, yra tos valstybės, kurios ką, pasisako prieš pažangą, kurios e, laikosi kolonijinės e, politikos. Taigi kai kurios teisės, kai kurios valstybės turi teisę atsisakyti bet kokių standartų ir e, palaimina tas rizikingiausias technologijas, kelia pavojų gamtai, žmonėms, bendruomenėms ir viskam, visai gyvybei žemėje. Ir nepateikė jokių svarių argumentų. Taigi aš prašyčiau, taip, klausimai būtini. Palikime šią peticiją atvirą. Greitai įstos dar viena valstybė narė ir mes tikrai Aš manau, kad gausime peticijų ir iš Rumunijos šio klausimu ir taip pat komisija privalo kuo galima greičiau sureaguoti, nes priešingo atveju tokie savižudiški požiūriai iš tiesų nieko ne, neduos. Toks požiūris nėra priimtinas, reikalinga reaguoti, pasyviai stebėti negalime. komisijos požiūris visiškai neprimtinas ir būtina pasirūpinti, kad pagrindinės direktyvos būtų prižiūrimos, būtų gyvendinamos, kad valstybės narės būtų įpareigotos atkreipti dėmesį į tai, kad veikiantis ES teisės aktai reglamentai būtų tinkamai įgyvendinami. Ačiū. Ačiū, aš matau, kad daugiau pasisaka, norinčių pasisakyti nėra. Tai tokiu atveju dabar kreipiuosi į komisijos atstovus, ar pagidautumėte atsakyti. Manau, kad komisija dar kažką turi pasakyti prieš perdodant vėl žodį e, peticijos teikėjui. Na, norėčiau tik tai paaiškinti tai, ką šiuo metu darome atrodo, kad tai ne visai aišku visiems gerbėms komiteto nariams. Na, pirmiausia, mes mm, teikiame konsultacijas valstybėms narėms dėl taikomų ES teisės aktų, taip pat yra gairės dėl poveikio aplinkai vertinimo. E, tai yra prieinama aplinkos saugos generalinio direktorato interneto svetainėje. sorry, we are waiting for a doctor. Atsiprašome, laukiame daktaro. Dar penkias minutės, manau, jo galite suprasti.

tačiau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 diena išmetė iš

Colleagues. Kolegos, siūlau dabar e, pradėti, tiksliau tęsti darbą. Sėkmės mūsų jauninajai kolegijai. Atsiprašome už pertrauką. Mes manome, kad būtina buvo nutraukti posėdį. Pirmininkės mikrofonas išsijungia. Komisijos atstovė. Ačiū. Norėjau tik paaiškinti dabar vykdomą veiklą komisijoje, atsakant į Europos parlamento narių iškeltus klausimus. Uh, Taigi, kaip jau buvo minėta, komisija patikė konsultacijas dėl taikomų ES teisės aktų, ypač kalbant apie aplinkos saugos poveikio aplinkai vertinimo tyrimus. Ir ši informacija yra prieinama aplinkos saugos generalinio direktorato interneto svetainėje, kuri yra viešai prieinama. Be to komisija atliko įvairius tyrimus tam, kad surinktų daugiau informacijos apie galimą riziką aplinkai bei poveikį aplinkai, kurį daro toks horizontalus grėžimas. Šiuo metu tokios studijos yra vykdomos ir tikimasi, kad rezultatai bus pateikti iki šių metų birželio mėnesio. Kalbant apie šiltame efektą sukeliančių dujų poveikį, taip pat buvo už, užsakyta kita studija, kurią užsakė kitas generalinis direktoratas. Tikimasi, kad rezultatus e, gausime iki šių metų pabaigos. Komisija taip pat analizuoja bendrą poveikį, apie kurį taip pat e, užsiminėte diskusijose, ypač kalbant apie e, vandens ir žemės naudojimą Europoje. Taigi tokie tyrimai taip pat dabar yra vykdomi. Taip pat mes įkūrėme techninę valstybių narių darbo grupę tam, kad būtų keičiamas informacija dėl esminių esminio poveikio, kurį daro iškastinis kuras aplinkai. Tikimasi, kad e, gausime taip pat informaciją vėliau, procesas vyksta ir galiausiai komisija taip pat nagrinėja e, klinikinio saugumo ataskaitas e, susijusios su tam tikromis cheminėmis medžiagomis, kurios paprastai yra naudojamos hidraulinio grėžimo metu ir yra svarstomi įvairūs scenarijai, kuriuos būtų galima pritaikyti e, žvalgant e, skalūninės dujas. Taigi štai ką daro komisija. Šioje srityje mes ir toliau konsultuosimės su valstybėmis narėmis, susijusiamis institucijomis, grupėmis ir, žinoma, teiksime informaciją Europos parlamentui šią svarbę temą. Ačiū. Eh, grazie per uh, queste integrazioni e io darei. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar žodį suteiksiu peticijos autoriams. Jie norėjo pasisakyti dabar keletą minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsakyti į klausimą, kuris buvo užduotas dėl to, kiek pinigų Ševronas pasiūlė Bulgarijos vyriausybei Mes Bulgarijoje sakome, kad kai reikia pinigų, matyt, tada jų reikia investuoti nemažai. Ir Bulgarijos vyriausybė vykdo e, konkursą. 250 tūkstančių dolerių yra pirminė kaina. Na ir Chevron kompanija paskelbė kad Bulgarijai siūlo 30 milijonų dolerių investicijas ir ta suma bus naudojama tam, kad būtų kompensuojama ir žala padaryta aplinkai. Mes užduo, uždavėme šį klausimą buvusiam aplinkosaugos ministrui, ponai Traikovui, ir jis atsakė, kad tokią sumą pasiūlė Chevron kompanija, tačiau uh, ta suma bus gauta tik tuomet, jeigu bus pasirašyta sutartis, taigi kol kas į išdą tie pinigai nepateko. Na ir Bulgarijoje vyrauja kelios pastabos. Yra tokių, kurie pritarė e, žvalgybai ir tų, kurie tam prieštarauja. Tai yra europinis reiškinys ir tai be jokios abejonės yra ir Bulgarijos reiškinys. Ir mes džiaugiamės, kad dauguma žmonių pasisako uh, prieš. Nes naudojamos technologijos buvo įrodyta, kad tam tikrais atvejais gali tai padaryti žalos, kitais atvejais tai nepadaro žalos. Iš principo viskas priklauso nuo žemės sluoksnių ir kokie yra dirbožėmio sluoksniai. Ir nebuvo atlikti jokie eksperimentai, tyrimai dėl to, kad būtų galima įvertinti tą potencialę žalą. Bulgarijoje tokių studijų, tokių tyrimų nebuvo atlikta. Aš labai gerbiu Bulgarijos geologus, tačiau bijau, kad jie netliko reikiamų studijų. Ačiū uždėmesį. Eh, Ačiū. Na, man atrodo, kad dauguma čia dalyvaujančių kolegų pritars tam, kad peticiją dėrėtų toliau nagrinėti, palikti atvirą. Ir dabar išklausus komisijos išdėstytus sunkumus, turėtume toliau nagrinėti ateityje šią peticiją. Taip pat buvo pasiūlyta surenkti klausimus, viešuosius klausimus Bet ko gero šį klausimą dėrėtų e, aptarti koordinatorių posėdžio metu. Bei taip pat nereikėtų pamiršti, kad aplinkos komiteto viešieji klausimai šiuo klausimu jau buvo surenkti, reikėtų pasižiūrėti į jų rezultatus ir bandyti išvengti dubliavimuose. Reikėtų, ko gero, tikslingiau dirbti. Taigi peticija lieka atvira. Ir kas dėl viešųjų klausimų, prašymo juos surenkti, tai koordinatorių posėdžio metu apie tai kalbėsime, ponė Elija. Aš esu aplinkos komiteto narė, mūsų klausimai bus šiek tiek kitokio pobūdžio, nes e, į jų metu bus paliekamas žodis piliečiams, o ne piliečiams tiems, kurie galbūt e, yra tiesiogiai susijęs su skalūninių dujų naudojimu. Ir nežinau, ar galima pasakyti, kad e, tikrai to paties pobūdžio bus klausimai. Sonik. Na, jeigu leisite, norėčiau pasakyti, kad e, Envi komitetas organizavo viešą klausimą dėl skalūnų dujų ir jų poveikio vandeniui. Ir ten nedalyvavo politikai, priimantys sprendimus, tačiau viso pasaulio mokslininkai, įskaitant ir prancūzijos mokslininkus, Envi komitetas labai puikiai suorganizavo šį klausimą. Tačiau jokių problemų galime suorganizuoti dar vieną klausimą ir norėčiau pakviesti visus aplinkosaugininkus dalyvauti mūsų komiteto posėdžiuose. Uh, also... Taip pat vyko klausimas ITRE komitete, tačiau žinoma, mes galime tai tęsti. Vienintelė problema yra štai kokia, ką mes pakviesime, kadangi yra patikta peticija iš šios teritorijos ir ji yra susijusi su skalūnų dujų uždraudimu visoje Europoje. Būtent to prašo peticija, kurią pateikė Lenkas. Taigi mes norėtume pakviesti žmonės iš tam tikrų teritorijų, kurie džiaugiasi tuo, jog yra išgaunamos skalūnų dujos jų teritorijoje dėl to, kad tai sukuria tam tikrą vystimąsi. Taigi, užuot surengę tokį viešą klausimą, mes galėtume pasinaudoti taip pat ir viešąją nuomonę tam tikrame regione ar šalyje. Pakvieskime žmonės iš visų regionų, iš visos Europos tiek tuos, kurie jau išgauna skalūnės dujas, tiek tuos, kurie ne. Ačiū. E, Mes priimsime sprendimą koordinatorių posėdėje, remiantis visą šią informaciją, visais dokumentais, kuriuos surinksime. Norėčiau padėkoti peticijų pateikėjams ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, būtent 17 darbo tvarkės punkto. Tai yra peticija 358-2011, ją patikė Tomaš Snarski ir 942-2011 metų peticija, kurią patikė Žozef Sloma Sadovski. Buvo surinkta 1200 parašų pirmojoje peticijoje. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Snarskiui ir jis pasisakys dėl abiejų peticijų. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Būdamas jaunas Lenkas ir europietis, atvykau čia, kad apginčiau ES piliečių teisės. Galvojame apie jų orumą, tapatybę ir žmogaus teisės. Pagal antrą, trečią ir ketvirto straipsnio trečią dalį valstybės narės yra įpareigotos veikti taip, kad gerbtų žmogaus orumą bei mažumų teisės. Tačiau norėčiau pasakyti, kad Lenkijos mažumos padėtis Lietuvoje blogėjo, ypač po to, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Lenkams yra atimama teisė naudoti jų lenkišką e, pavardžių rašymo teisę ir taip pat e, kvestionuojama jų teisė į viešai gyvenimą. Nėra įstatymo, pagal kurį būtų galima naudoti dvikalbius e, vietovardžių ir gatvių ženklus. Lietuvoje nėra įstatymo kuriame būtų apibrėžiamos mažumų teisės. Ir naujausi pakeitimai Lietuvo švietimo įstatyme diskriminuoja Lenkų kalbą tiesamos mokyklas, kadangi nebuvo jokio pereinamojo laikotarpio, kuomet turėtų įsigalioti šio teisės akto nuostatos. Taigi Lietuvoje pažeidžia savo svarbiausias įsipareigojimus. Svarbu pažymėti, kad Lietuvos mažuma Lenkijoje gali naudotis visomis tokiamis teisėmis. Lenkų mažuma Lietuvoje visuomet ten gyveno ir toks diskriminavimas pažeidžia jų orumą, jų kaip piliečių teisės ir diskriminuoja įvairovę. Tai pažeidžia įvairovės principą. Tai prieštarauja ketvirtos straipsnio trečią dalį. Būtent ES sutartį ES sutarties straipsniai ir dėl to yra sunku siekti ES tikslų. Tas faktas, kad Lenkai negali rašyti savo pavardžių savo gimtają kalbą, netitinka ES sutarčių ir 2043 direktyvos. Lietuvos piliečiai, kurie yra Lenkų kilmės, nesulaukia to, jog su jais būtų elgiamasi oriai. Aš esu e, Lenkijos pilietis, negyvenantis Lietuvoje. Aš norėjau įsidarbinti Lietuvoje, tačiau negalėjau pasinaudoti savo teisę e, gauti savo, tai, kad būtų mano pavardė parašyta jos e, originalią formą. Ir dėl to buvau diskriminuotas. Tai reiškia, jog mano teisė laisvai įsidarbinti bet kurioje valstybėje narėje buvo pažeista. Toks diskriminavimas Lietuvoje pažeidžia antrą ir trečią sutarties straipsnius, taip pat ir ketvirto straipsnio trečią dalį, šeštą ir devintą ES sutarties straipsnius, taip pat dvidešimto straipsnio antrą dalį, A punktą ir 45 straips, 45 straipsnį dėl ES veikimo bei 2043 direktyvos nuostatas. Atsiprašau už tai, kad kalbu labai greitai, atsiprašau vertėjų. Lenkų diskriminavimas Lietuvoje netitinka bendrųjų ES teisės nuostatų, ypač Europos e, žmogaus teisų apsaugos nuostatų, tai taip pat pažeidžia Europos e, žmogaus e, teisų ir pagrindinių laisvių hartiją. 1, 15, 21 ir 22 straipsnius. Problemos, kurias ką tik apžvelgiau, patenka į ES kompetencijos sritį, ypač į Europos parlamento kompetenciją. Ypač kalbant apie tai, jog yra pažeidžiamos ES vertybės. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad rašytinis Europos komisijos atsakymas yra netikslus ir iš tikrųjų neatsižvelgia į problemos, kurią ką tik aptariau, esmę. Svarbiausi aspektai, būtent žmogaus teisų apsauga Lietuvoje, nebuvo paminėti. Apreptis buvo susiaurinta, mintis iškraipyta ir, žinoma, trūksta teisinio įvertinimo. Taip pat manau, jog pats pavadinimas yra neadekvatus. Norėčiau paprašyti Europos komisijos atsižvelgti į visus patiktus argumentus ir norėčiau gauti atsakymą e, į kitus klausimus, o gavau atsakymą tik į labai paprastą klausimą, kuris yra akivaizdus visiems. Ar Europos komisija mano, kad Lietuva kaip valstybė narė Europos Sąjungoje turi pareigą gerbti žmogaus teises, ar ne? Kiekvienas Europos pilietis kur jis bebūtų, kas jis bebūtų, turėtų būti e, traktuojamas oriai, neturėtų būti pažeidinėjamas e, tokios mens orumas. Gerbiami komiteto nariai, norėčiau paprašyti Europos parlamento imtis visų būtinų teisinių ir politinių veiksmų tam, kad būtų užtikrinta, kad Lenkijos mažumos Lietuvoje teisės būtų saugomos, įskaitant ir kalbinės šios mažumos teisės. Lenkai gyvenantis Lietuvoje yra ES piliečiai turintys visas teisės ir jie nusipelno pagalbos čia. Norėčiau paprašyti Europos komisijos išanalizuoti padėtį, įskaitant tai, jog reikėtų išanalizuoti ir įvertinti teisinius faktus ir aspektus. Lietuviai ir Lenkai turi daug bendro jų istorija, jų buvimas Europos Sąjungoje. Manau, jog mes kaip europiečiai galėsime išspręsti šią labai rimtą problemą ir kliūti harmoningai ateičiai Europos Sąjungoje. Todėl norėčiau paprašyti visų gerbiamų narių padėti Lenkams Lietuvoje. Jeigu juos paliksite, juos, jų pačių, jiems patiems parodysite, kad Europos parlamentas nusisuka nuo Europos piliečių Labai ačiū uždėmesi. E, Dėkoju. Dabar norėčiau paprašyti Lietuvos ir Lenkijos atstovų pasisakyti Lietuvos vardu Milda Špelytė. Tai yra švietimo ministerijos atstovė Lietuvoje, prašau. Jums leidus kalbėsiu savo gimtają kalbą. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, posėdžio dalyviai. Iš tiesų mus nustebino šių peticijų atsiradimas Europos parlamento komiteto posėdyje. Jau vien todėl, kad Lietuvos švietimo sistema yra unikali tuo, kad tautinėms mažumoms sudaro sąlygas ne tik mokytis gimtosios kalbos, bet ir užtikrina joms visą nuoseklų išsilavinimą gimtają kalbą. Nuo darželio iki universiteto. Lietuvoje veikia lietuviškos, rusiškos, lenkiškos, baltarusiškos mokyklos, mokančios gimtają kalbą nuo 1 iki 12 klasės. Todėl turėt, turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad peticijų pateikėjų išdėstyti teiginiai ir faktai nespindi tikrosios padėties ir yra klaidinantis. Lietuva gerbė savo tautinių mažumų teisės, taip pat ir Lenkų tautinės mažumos, nepažeidžia jokių tarptautinių susitarimų ir laikysis tokios politikos toliau. Leiskite pateikti trumpą tikrosios padėties paaiškinimą. Kaip jau minėjau, Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje turi galimybę mokytis gimtają kalbą nuo darželio iki universiteto. Ir tai yra unikalus atvejis Europoje. E, Balstogės universiteto filialas Vilniuje yra apskritai vienintelis pasaulyje Lenkijos aukštosios mokyklos padalinys, veikiantis užsienyje. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad už Lenkijos ribų gyvenantiems 10 milijonų Lenkų veikia 170 lenkiškų mokyklų, o iš jų net 55 veikia Lietuvoje, kur gyvena 230 tūkstančių Lenkų kilmės piliečių. Be to turiu konstatuoti, kad atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, čia gerokai išaugo lenkiškų mokyklų ir juose besimokančių mokinių skaičius. Vien šios informacijos, manau, turėtų pakakti gerbėmiems komiteto nariams, kad šiandien šių peticijų svarstymas būtų užbaigtas. Tačiau, atsižvelgiant į peticijų pateikėjų išsakytus nuogastavimus, privalau pateikti gerbėmiems posėdžio dalyviams keletą svarbių faktų susijusių su Lietuvo švietimo įstatymo pakeitimais. Visų pirma, švietimo įstatymo 30 straipsnio antras punktas apibrėžia, kad, cituoju, bendrojo ūkdymo ir neformaliojo švietimo mokyklos tautinėms mažumoms priklausantiems mokiniams sudaro sąlygas puoselėti tautinį etninį ir kalbinį identitetą, mokytis gimtosios kalbos, istorijos ir kultūros. Švietimo įstatymas taip pat nustato, kad lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose mokoma Lietuvos istorijos, geografijos, pasaulio pažinimo ir pilietinio ūkdymo. Taigi Lietuvoje tų dalykų kurių tautinių mažumų mokyklose mokoma gimtaja kalba, skaičius yra žymiai didesnis nei tarptautinėje praktikoje, kur 60 procentų visų dalykų turėtų būti mokoma gimtaja kalba, o 40 procentų valstybinė. Tuo tarpu Lietuvoje valstybinė kalba dėstomas ūkdymo turinys sudaro daugiausia 19 procentų. Visos kitos pamokos vyksta tautinės mažumos kalba – rusiškai, lenkiškai, baltarusiškai. Be to, prieimus įstatymą, lietuvių kalbos mokymo stiprinimas suteikia galimybę kiekvienam besimokančiam mokykloje tautinės mažumos kalba vienodai gerai išmokti ir gimtają, ir lietuvių kalbą, taip skatinant socialinę sanglaudą ir integraciją ir žinoma sėkmingą dalyvavimą darbo rinkoje. Noriu atkreipti dėmesį, kad lietuvių kalbos mokymo stiprinimas nėra vykdomas gimtosios kalbos pamokų sąskaita. Gimtai lenkų kalbai skirtas pamokų skaičius liko nepakeistas. Siekiant nepabloginti tautinių mažumų švietimo padėties, Lietuvos vyriausybė priėmė nutarimą kuris leidžia vietos valdžiai išsaugoti ne tik mažas pradinės ir pagrindinės mokyklas, bet ir vidurinės mokyklas regionuose, kuriuose gyvena tautinės mažumos. Pavyzdžiui, minimalus vaikų skaičius klasėje tautinių mažumų mokyklose buvo sumažintas nuo 15 iki 10 moksleivių. Lietuva tinkamai pasirengė švietimo įstatymo įsigaliojimui. Visi mokytojai, dirbantys tautinių mažumų mokyklose, gerai kalba lietuviškai. Jie turi valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimus, kas liudyja jų tinkamą kvalifikaciją. Absoliuti dauguma istorijos ir geografijos mokytojų prieš įsigaliojant įstatymui baigė nemokamus papildomus kursus. Vyriausybė praėjusiais metais kurso organizavimui skyrė 800 tūkstančių litų. Buvo skirti pinigai vadovėliams, žodynams ir kitoms mokymo priemonėms nusipirkti. Dar tik įstatymų įsigaliojant, visiems istorijos ir geografijos vadovėliams buvo atspausdinti priedai toms temoms, kurios turi būti dėstomos lietuviškai. nemažai diskusijų šiuo metu keliančiam klausimui dėl valstybinės kalbos egzamino suvienodinimo. Švietimo įstatymė yra numatytas dviejų metų pereinamasis laikotarpis. Lietuvos vyriausybė su tautinėmis mažumomis diskutuoja apie galimą šio termino pratesimą. Visi šiuose peticijose keliami klausimai buvo nagrinėjami Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Kubiliaus ir Lenkijos Respublikos ministro pirmininko Tusko sutarimu sudarytų ekspertų grupių Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje švietimo klausimams aptarti susitikimų metu. Siekdamas užtikrinti geros kokybės tautinių mažumų švietimą, Švietimo ir mokslo ministras 2011 m. gruodžio 27 dienos įsakymu sudarė ilgalaikę darbo grupę, atstovaujančią visas mokyklas tautinės mažumos kalba dėl teisės aktų nuostatų tautinių mažumų švietimo srityje įgyvendinimo ir tolesnės tautinių mažumų švietimo politikos parengti. Būtina pastebėti, kad naujosios švietimo įstatymo nuostatos buvo peržiūrėtos įvairių tarptautinių organizacijų ir ne viena jų neįvertino, kad šis įstatymas būtų diskriminacinio pobūdžio. Noriu pasakyti keletą žodžių dėl vardų rašymo. 2011 m. gegužės 12 d. Europos Teisingumo teismas nustatė, kad nelietuviškų vardų ir pavardžių rašybos taisyklės šiuo metu galiojančios Lietuvoje nėra pažeidimas. Pasak Europos Teisingumo teismo, taisyklės nustatančios vardų ir pavardžių rašymą tik valstybinės kalbos rašmenimis nevaržo asmens teisės į judėjimo laisvę. Pabaigai dar kartą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje turi galimybę mokytis gimtają kalbą nuo darželio iki universiteto ir tai yra unikalus atvejis Europoje. Taip pat norėčiau dar kartą pabrėžti, kad jokia tarptautinė organizacija ar teismas niekada nėra pripažinę, kad Lietuva pažeidė kokius nors tarptautinius įsipareigojimus. Išklausus peticijų pateikėjus Dėja susidaro įspūdis, jog šiomis peticijomis siekiama suklaidinti, pateikiant iškreipytus faktus. Tai yra visiškai nepriimtina. Nepaisant to, esame pasiruošę bendradarbiauti ir atsakyti iškilusius klausimus. Ačiū uždėmesi. Grazie. Adesso do la parola a Kristof Trevis. Ačiū, dabar žodį suteiksiu Kristof Trevitski, iš Lenkijos. Jis yra užsienio reikalų ministerijos patarėjas. Prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiami šio komiteto nariai. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti šią progą, kreiptis į komitetą ir pateikti pastabas dėl uh, peticijos, kurią nagrinėja šis komitetas. Taip pat leiskite skirti keletą sekundžių, sakyčiau, atsakyti į mūsų kolegų išreikštus argumentus. Džiaugiuosi, kad ši procedūra man kaip teisininkui e, sudaro įspūdį, jog procesas vyksta gana priešiškų būdų. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog uh, esu gana nusivylęs netgi ir komisijos atsakymu, kuris buvo patiktas šio komiteto nariams. Pirmiausia, peticijos autorius jau minėjo tai, jog peticijos apriektis buvo susiaurinta ir buvo išanalizuoti klausimai susiję tik su mažumos švietimo e, teisę ir buvo nesižvelgta į kalbinius dalykus. Taigi, tai yra pirmas dalykas, dėl ko šis dokumentas e, e, kelia šiokį tokį sumišimą. Antra, norėčiau pakomentuoti argumentus, kuriuos naudojo komisija savo pateiktame dokumente. Pirmiausia, komisija kalba apie ES sutarties 165 straipsnį, tai yra gerai, Na, valstybės narės iš esmės pirmiausia yra atsakingos už mokymo turinį, švietimo kultūros ir kalb... kalbinės įvairovės užtikrinimą. Tai yra tiesa, tačiau savo pastabose komisija ignoravo tai, kokį poveikį tai daro e, kitoms ES e, teisės nuostatoms. Pirmiausia, turėtume pabrėžti tai, kaip daromas poveikis atsižvelgiant į antrą ES sutarties straipsnį, būtent e, kalbantį apie mažumų teisės. Tai buvo didžiulis revoliucinis pasikeitimas, kadangi anksčiau reikalavimai susiję su mažumų teisų gerbimu e, buvo aptarimi tik Kopenhagos kriterijuose, taikomuose ES šalims kandidatėms, o ne esamoms narėms. Tai Europoje buvo kritikuojama labai plačiai ir tai buvo ištaisyta. Tai buvo dvigubas standartas. Įvyko didelis pasikeitimas. Dabar bet kuri ES valstybė narė ir jos elgimasis su mažumomis nepriklausys nuo to, ar tai yra tik šalis kandidatė, ar tikrojo ES valstybė narė. Kitas aspektas mes ragintume komisiją persvarstyti poziciją, jos poziciją ir dėl kitų aspektų. Pavyzdžiui, sutartyje yra dešimtasis straipsnis, e, būtent sutartis dėl ES veikimo. Ir tai yra įdomu, šis straipsnis sako, jog apibrėžiant ir įgyvendinant e, politiką ES, sąjunga turėtų siekti kovoti su diskriminacija remiantis lytimi, etniniu pagrindu, rase ir taip toliau. Ir šis straipsnis ES veikimo sutartyje ragina labai aktyviai kovoti su diskriminacija, o ne pasyviai, kaip kad buvo anksčiau daugumoje sričių. Toliau, žinoma, šeštajame straipsnėje taip pat yra tam tikrų uh, slypinčių galimybių, kurių šiuo metu neaptarsiu. Komisija taip pat e, nurodo antrame puslapyje savo dokumente trečią dokumentą, trečią dalį, ten kalbama apie žmogaus teisų pagrindinių laisvių 21 ir 22 straipsnius ir komisija teisingai daro nuorodą į 51 straipsnį, kuris nustato uh, konkrečią sąrangą siekiant įgyvendinti hartiją. Ir, kaip žinome, ši hartija yra skirta ES institucijoms, o kalbant apie sąjungos valstybės narės, jos yra saistomos šio teisės akto tik įgyvendinant ES teisę. Tai yra tiesa. Tačiau keista tai, kad tam tikros e, šios hartijos e, nuostatos susijusios su diskriminacija ir vėl yra ignoruojamos. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie 2043 direktyvą ir ten yra akivaizdžiai minima diskriminacija tam tikrose strityse, kur reikėtų taikyti nediskriminavimo taisyklės. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į faktą, būtent po Lisabonos sutarties yra retai atkreipiamas dėmesys į šešto straipsnio trečią dalį. Ten sakoma, kad Europos žmogaus teisų konvencija garantuoja tas teisės, kurios kyla iš tam tikrų valstybių narių tradicinių sąrangų. Ir tai yra susijęs su bendraisiais ES teisės principais. Ir tai yra viena iš pagalbinių priemonių, kuri galėtų leisti Europos komisijai ieškoti pozityvių dalykų, siekiant užtikrinti pagrindinės teisės. Pone pirmininkė, leiskite dar tarti keletą žodžių apie tai, ką sakė kolega e, šiame posėdėje. Ji, e, kalbant konkrečiai, atkreipė dėmesį į švietimo e, srities ekspertų darbo grupės darbą. E, ši darbo grupė buvo įsteigta mūsų abiejų šalių vyriausybių. Taip tai yra tiesa. E, ši grupė buvo įsteigta, jis susirinko penkis kartus ir penktajame posėdėje nebuvo paskelbtas joks bendras dokumentas, kuriame būtų pateiktos rekomendacijos. Ir viskas. Taigi įvyko diskusijos, tačiau nebuvo jokių rezultatų. Lietuvos pusė nesutiko e, su jokiais e, švietimo įstatymo pakeitimais. Ir tai yra tik viena iš pasiekmių rodančių diskriminaciją. Mes čia galėtume cituoti daugybę dalykų. Man malonu išgirsti tai, kad kolegai nekyla jų problemų dėl 11 straipsnio pirmos dalies, kalbant apie pagrindų direktyvą ir kad uh, Kiekvieną kartą, kuomet Lietuva pateikė dokumentus, buvo žadama keisti įstatymą, tačiau šie pažadai nebuvo įgyvendinti. Taigi, ponė pirmininkė, išvelgiant į visus šios argumentus, norėčiau išreikšti paramą peticijos autoriaus pasiūlymui prašyti Europos komisijos parengti naują ataskaitą, kuri būtų atviriau nusiteikusi pagrindinių teisių taikymo atžvilgių ir netaikytų tam tikrų požiūrių nusiteikusių prieš Lisabono sutartį. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū. Dėkojame už tokį išsamų situacijos pristatymą. Na, o dabar komisijos atstovui suteiksiu žodį. Antonio Mark. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paminėti, kad komisija pateikė raštu atsakymą į šią peticiją, remdamasi tuo, kaip ta peticija buvo pristatyta ir atsižvelgdama į savo misiją, būtent ar yra laikomas ES įstatymo ir teisės aktų nuostatų. Atitinka, konkrečiai kalbu apie veikimo sutarties 258 straipsnį. Taigi komisija padarė išvadą, kad peticijos, peticijoje keliami klausimai nepatenka į ES teisės aktus, nes, kaip minėjau, 165 straipsnėje aiškiai teigiama, kad valstybės narės yra visapusiškai atsakingos už mokymo turinį, ūkdymo turinį ir švietimo sistemos organizavimą bei kalbos politiką. Taigi šiuo atžvilgiu visos peticijos autoriaus peticijoje minimos nuostatos, pagrindų konvencija dėl mažumų teisų apsaugos, taip pat pagrindinių teisų apsaugos, kitos konvencijos e, nepatenka į ES teisinį pagrindą ir ES komisija negali, neturi, nėra kompetitinga komentuoti tokius tariamus nuostatų pažeidimus. Kalbant apie hartiją, hartos, hartijos nuostatas, tokios nuostatos yra adresuojamos valstybėms narėms tik tai teisės ak, ES teisės aktų įgyvendinimo atveju. Yra žiūrima, ar laikomasi tokių nuostatų. Čia šiandieną išsakyti argumentai mums yra nauji, kadangi jie nebuvo paminėti pirminėje peticijoje, du, antrasis, trečiasis, ketvirtasis, dešimtasis straipsniai ten nebuvo minėti, taip pat direktyvos nuostatos turiu omenyje 2000, 2000 metų 43 direktyvą dėl diskriminacijos dėl rasinės ar etinės kilmės, rasinio etinių pagrindų. Uh, Ir aš galbūt, kažina, turėsiu laiko dabar sureaguoti į visus tos argumentus detaliai, nes tai yra susiję su teisinė analizė ir gal man geriau būtų tiesiog susilaikyti ir to nedaryti. Taip staiga ekspromptu. Ir aš tiesiog dar norėčiau trumpai pristatyti mūsų poziciją, remiantis į tai, kad nuostatos yra tam tikrų apribojimų, pavyzdžiui, kalbant apie dešimtąjį straipsnį, ten aiškiai yra teigiama, kad ES privalo, ne valstybė narė, o, ne valstybė narė, o ES privalo ir kalba eina apie tarimą valstybės narės pažeidimą. 2000 metų direkt. Čia vėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ji taikoma tik tai tuo atveju, kai kalbama apie prieigą prie švietimo. Čia kalbama jau apie ugdymo turinį, apie mokymo turinį ir švietimo sistemos organizavimą. Taigi, vėlgi, tai, kažin ar patinka direktyvos e, apriepti ir taikymos rytį, bet kuriuo atveju mažumų teisės bendrai, kalbant griežtai apie mūsų misiją siekti, kad būtų laikomasi sutarties nuostatų, tai jau tikrai nepatenka į mūsų misiją. Nors politiškai kalbant, kaip jūs teisingai paminėjote, antrajame straipsnėje yra minima, uh, atsižvelgiant į mūsų dabartinės, tačiau atsižvelgiant į mūsų dabartinę misiją, tai į taikymo sritį nepatenka. Ačiū. E Dėkuoju, tai dabar pradėsime diskusiją, ponas Valėsa. Ačiū. Peticija, kurią pateikė ponas Snarskis, yra susijusi su labai e, svarbiu diskriminavimo aspektu susijusiu su lenkų kalba. Lenkų mažumos atžvilgių Lietuvoje, tai yra didžiausia tautinė mažuma Lietuvoje. Taigi tokia reforma pakenkė Lenkų kalba dėstamoms mokykloms dėl to, kad neleidžiama Lenkų rašmenimis rašyti lenkiškų pavardžių, pažeidžia pagrindinės žmogaus teisės, apriboja kultūrinę ir kalbinę įvairovę taisyklės šioje srityje neturėtų būti paliekiamos valstybių narių kompetencijos sričiai, kadangi tokiu būdu nukryptume nuo ES pagrindų ir apribotume tiek laisvę judėti, tiek teisę kalbėti ir rašyti gimtają kalbą. Ponos Narskio peticija yra susijusi iš tikrųjų su visais šiais klausimais, kurie yra labai svarbus siekiant, kad ES esančios valstybės harmoningai sugyventų tarpusavyje. Dėl to remiu šią peticiją ir norėčiau paprašyti uh, kad ponas Merskis atsakytų keletą klausimų. Ar jūs kada nors lankėtės Lietuvoje, ar jūs pats savo akimis matėte tas problemas, ar kalbėjotės su Lenkais gyvenančiais Lietuvoje, ar kada nors susidūrėte su diskriminavimu remiantis jūsų tautybę, ar galėtumėte taip pat pasakyti, ką nors apie mažumų teisės Lenkijoje, pavyzdžiui, kašubų mažumą ir lietuvių mažumą Lenkijoje. Ar jūs žinote konkrečių pavyzdžių, uh, kuomet būtų paži... buvusios pažydinėjimos Lenkų teisės Lietuvoje ir kokių veiksmų norėtumėte, kad peticijų komitetas imtųsi. Ačiū. Landsbergis. Thank you, madam. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Peticijos pateikėjas ponas Snarskis teigia, jog sistemiškai pažeidinėjamos žmogaus teisės valstybėje narėje, kad yra apribojamas laisvas asmenų judėjimas ir taip toliau. Čia ir, tikrai yra nesąmonės, jos net nenusipelno komentarų. Tačiau įdomu šiandien man buvo išgirsti tai, kad ne tik Lietuva yra bloga, galbūt blogiausia tarp kaimininių valstybių esančių nuo Rusijos iki e, Vokietijos e, bestribuojančiomis su Lenkija. Tačiau taip pat net irgi Europos komisija. Tai jau kažkas naujo. Dabar žiūriu į dokumentą nariams. Čia yra pateikiama daugybė e, samišį keliančių ir nieko nesirėmančių teiginių Yra kaltinama Lietuva dėl to, kad pažydinėja žmogaus teisės apskritai, kadangi ponas Narskis yra to ekspertas. Ir pagrindinė problema yra susijusi ne su Lenkų švietimo sistema, bet su Lietuvos švietimu visoms mažumoms, visoms mažumų mokykloms. Tačiau mes neišgirdome jokių skundų iš rusų, baltarusių ar žydų, tik iš lenkų švietėjų galbūt. Dėl neseniai pasireiškusios Lenkijos užsienio e, tarnybos veiksmų. Ar Lietuvos švietimo įstatymo pakeitimai riboja Lenkijos mažumos teisės dėstyti Lenkų kalbą. Jaučiame, manyčiau, daugiausia mokytojų, mokytojams kylančias problemas. Ir per dviejus metus tokie dalykai kaip istorija ir geografija e, turėtų būti pradedami dėstyti valstybinę kalbą per dviejus metus. Na, galbūt tokie mokytojai gyvenantis Lietuvoje per 20 metų nesugebėjo išmokyti, išmokti lietuviškai, tačiau neturėtų kilti tokių problemų mokiniams. Piliečiai, piliečiams neturėtų būti ribojamos teisės mokytis ir išmokti geografinius pavadinimus valstybinę kalbą, apie ką kalba peticija. Apie kągi dar kalba ši peticija? Na, faktas, kad dėstant istorijos ir geografijos turėtų būti naudojama valstybinė kalba. Ir sakoma, jog tai pasireikš tuo, jog bus uždaromos Lenkų mokyklos. Kodėl? Juk čia nėra jokio ryšio. Kodėl reikėtų nebepriimti moksleivių? įvedus tokį reikalavimą. Jeigu bus dėstama lietuvių kalba geografija ir istorija, dėl to sumažės moksleivių skaičius mokyklose. Ir dėl to bus uždaromos Lenkų mokyklos. Mažėjantis moksleivių skaičius yra e, pasiekmė to, jog trūksta meilės tarp žmonų ir vyrų dėl to trūksta vaikų, tai yra dėja apgailėtina bendroji tokia padėtis ir apskritai mažėja moksleivių skaičius. Net ir lietuviškos mokyklos yra uždaromos Lietuvoje. Būtent uždaromos mokyklos dėl to, kad mažėja moksleivių skaičius. Tačiau toks moksleivių skaičius nepriklauso nuo to, kaip bus dėstoma, dėstomi geografijos ir istorijos dalykai, kokia kalba jie bus dėstomi. Nesuprantu, kodėl ponas Snarskis pasirašė tokią, tokį nerimtą tekstą. Teigiama, jog bus daromi tam tikri apribojimai mokymui. Tai yra didžiulė hiperbolizacija. Tai yra visiškai neadekvatus ir neteisingas klausimo pristatymas. Deja, turiu tai pasakyti. Prašau, nešvaistykime laiko tokiems dokumentams Manau, kad jie ir toliau teiks e, tokio paties turinio dokumentus ir ateinančiais metais. Tikėkime, kad e, galbūt Lietuva sulauks pastabų iš kitų institucijų. Galbūt galėjo pareikšti pastabas tarptautinės teismas, Europos komisija, tačiau nieko neįvyko panašaus. Ir yra pateikiami tokie patys argumentai, nėra daromos jokios naujos išvados. Galbūt e, Lenkų pusė yra pati susipainiojusi, siekdama užsipuldinėti Lietuvą visose Europinio bendradarbiavimo lygiuose. Tai yra netinkamas kelias, tai nieko neduoda tiek Lenkams, tiek ir visai sąjungai. Ačiū. Ačiū, ponas Tomaševskis. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, kolegos parlamentarai, posėdžio dalyviai. E, na, sunku man e, kažką pakomentuoti, ką pasakė mano e, kolega prieš mane, bet praktiškai nerimtai atrodo, kada vienas iš posėdžio dalyvių nesutikė teisę kitiems pasisakyti ir taip šaipasi iš, iš peticijos arba problemos. O problema yra dėja aktuali. Ir ne tik dėl švietimo, tautinių mažamų švietimo pas mus Lietuvoje, aš kaip Lietuvos parlamentaras galiu tik tai patvirtinti, tai yra labai daug problemų ir po mūsų įstojimų į Europos Sąjungą e, šitų problemų padaugėjo. Tai yra paradoksas, tam tikras paradoksas E, tautinės mažumas, mažumus labai entuziastingai dalyvavo akcesinėme referendume, mūsų įstojimo Europos Sąjunga buvo labai didelis aktyvumas, visi aišku prabalsavo už. Ir po mūsų įstojimo Europos Sąjungo prasidėjo problemos. Ne tik dėl švietimo. Devintais metais e, buvo Seime panaikintas tautinių mažumų įstatymas Mes e, darots vienintelė šalis, kuri neturi tautinių mažumų įstatymų Europos Sąjungoje. Šitas įstatymas buvo priimtas 1991 metais, e, kada mano šalis atgavo nepriklausomybę. Ir mes kartu kovojame už šitą nepriklausomybę. Dar 89 metais aš kaip jaunas žmogus stovėjau Baltijos kelyje, kovojom prieš totalitarinius e, režimus, atgavom nepriklausomybę. Lenkai kiti parėmė Lietuvos nepriklausomybę ir tada 1991 metais po e, sausio e, krūvinių įvykių e, atsirado geras įstatymas, tautinių mažumų įstatymas 1991 metais. Pasirašė šitą įstatymą ne kas kitas, o mano kolega Landsbergis kaip aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas. Ir ta pati politinė jėga kuriai priklauso panas Lenagis. 2009 metais, 2009 metais po mūsų įstojimo Europos Sąjungo panaikino šitą įstatymą. Ir mes įstojant į Europos Sąjungą negavom tų teisių, už, už kurias e, kovojom. Mažai to, e, dalis mūsų šalies piliečių už savo gimtusios kalbos naudojimą viešame gyvenime yra baudžiami baudoms, piniginėms baudoms. Ir ne tik už dvigubus užrašus E, gatvių pavadinimų, bet ir už papastus užrašus ant parduotuvės arba reisinių autobusų. Nors ten, kur šitie užrašai naudojami pagal galiojantį tautinių mažumų įstatymą, kuris buvo panaikintas 9 metais, tautinis mažumas sudaro dažnai net 80 procentų visų gyventojų. Ir jūs įsivaizduokit, e, gyvena per 40 seniūnijose 40 mažiausių savivaldybių, 80 procentų tautinių mažumų atstovų, jie negali savo kalbos panaudoti viešamą gyvenimą, negali net parduotuvėje užrašyti e, dvigubą e, kažkokį pavadinimą, nekalbu aš apie gatvių pavadinimus. Ir už tai vyriausybės atstovas e, baudžia per teismus mūsų šalies piliečius baudomis. Tokių yra jau keliolika žmonių, kurie gavo baudų e, e, nuo 500 iki 1,5 litų, tai maždaug 500 eurų už savo gimtosios kalbos naudojimą ir pabrėžiu, ten, kur tautis mažumas sudaro 80 procentų e, visų gyventojų. Panaši problema su pavardžių e, rašymu. E, pavardė tai yra žmogaus nusavybė nuo tėvo ir motinos ir niekas negali pavardės rašybą riboti. Deja, pas mus yra ribojama Aš e, turėdamas 16 metų, 81 metais, e, sovietmečių neimdavau metus pasų. Ir po metų atėjo e, man šaukimas į policiją, sako, jūs be pasų gyvenote, nuo 16 metų reikėjo turėti pasą. Aš sakau, ten tai ne mano pavardė parašyta, man įrašė papildomą raidę J. Aš sakau, neimsiu šito paso, nu iškovojau tada totalitiniam režime ir mano pavardė parašyta be begalūnės bet dabar šitos teisės mes e, taip ir nebeturim Ir dar vienas momentas yra tam tikras manipuliavimas kitoms tautinėms mažumoms. E, liktai čia tai viena tautinė mažuma Lenkų yra nepatenkinta. 17 e, kovo praėjo didelis eitinis į protesto mitingas kuriame dalyvavo dešimt tūkstančių e, dalyvių tame tarpe ir kitos tautinės mažumos kurie turėjo savo pasisakymus ir dalyvavo e, profsąjungos švietimo darbuotojų profsąjunga kurie irgi kritikuoja šitą įstatymą ir pabaigai pasakysiu kad čia yra skundas ne prieš lietuvą o prieš dabartinę valdančiąją daugumą kadangi pagrindinė opozicinė mūsų partija socialdemokratai irgi kritikuoja šitą įstatymą tai yra skundas prieš dabartinę nacionalistinę daugumą Grazie. Colleghi, però non mi costringete ad interrompervi, sennò ci ritroviamo come al... Ačiū, atsiprašau, kolega, kad jūs pertraukiau, bet... Uh Jeigu tokiais metodais dirbsime, tai nebaigsime darbo tvarkės išnagrinėti. Dar turime ir kitų piliečių prašymų. Pabandykime kalbėti šiek tiek trumpiau. Pone Aukin. Uh, Kalbėsiu trumpai. Na, mes nežinome šių teiginių, kadangi girdime prieštaringą informaciją, tačiau norėčiau pirmiausia pasakyti komisijai, kad jeigu net ir negalime pradėti teisės pažeidimo procedūros, mes turime neginčinę teisę spręsti tokius klausimus. Antra, tai taip pat yra susiję ir su Europos tarybos žmogaus teisė sritimi. Taigi norėčiau išgirsti ar buvo kreiptasi taip pat ir Europos taryba. Taip pat ir mes keletą kartų rengėme diskusijas taip pat ir dėl rusų tautinės mažumos Baltijos šalyse, kuris susiduria su dar rimtėmis, rimtesnėmis problemomis dėl to, kad pažeidinėjamos jų pagrindinės teisės. Taigi mes turime analizuoti šios klausimus. Tačiau galbūt buvo koks nors kitas sprendimas. Kokiagi čia yra tiesa? Ačiū, kolegė Auken. Ponas Legutko. <clears throat> Well, Na, ši tema tikrai yra labai plati, tačiau norėčiau išreikšti vieną e, nežymų pastebėjimą, kuris teikia gerą pavyzdį. Pone pirmininkė, padarykime tokį eksperimentą. Arba bet kuris iš kolegų. Įsivaizduokite, kad jūs staiga atsidūrėte šalyje, kurioje vieną dieną Jūsų pavardė jau nebėra tokia, kokia buvo daugelį metų. Jūsų tėvų, jūsų senelių pavardė. Staiga jūs esate kažkas kitas. Ar tai būtų priimtina? Ne, tai nėra priimtina. Grazie, kolega. Eh, l'onorevole Valian. Ačiū, kolega. Dabar kolega Valian. Ačiū, pirmininkė. Viena vertus, mums visiems e, tai yra visiškai akivaizdu. Šalis e, nusprendžia, kokį parengti švietimo įstatymą. Žinoma, kad tai yra nacionalinė prerogatyva, mes neturime teisės to kvestionuoti. Kita vertus, akivaizdu, kad bet kokiu atveju galime kalbėti apie Lietuvą ar bet, apie bet kokią kitą valstybę narę. Lenkijos tautinė mažuma ar bet kuri kita tautinė mažuma, tačiau problema yra ir visuomet išliks. Būtent kokią kalbą dėstyti istoriją ir geografiją, pradedama nuo to, e, tuomet e, kalbama jau ar universitetuose reikėtų dėstyti mažumų kalbą, ar valstybinę šalies kalbą. Tai yra tokio pobūdžio klausimai nebūtinai konkretus, jie egzistuoja apskritai šalyse, kuriuose egzistuoja didelis mažumų procentas. Taigi turėtume čia elgtis labai apdairiai, e, darydami bet kokį sprendimą dėl šios padėties, nepasverdami visų faktų. Žinoma, kad mažumos požiūris visuomet yra labiau emocinis, tačiau mes vis tiek išliekame Europoje, nesame kitoje pasaulio dalyje, kur nėra teisinės valstybės principų taikymo. Taigi turėtume elgtis ne emociškai, turėtume panalizuoti faktus, pasižiūrėti, ar yra laikomasi įstatymų, teisės. Valstybė turi teisę pati priimti savo švietimo įstatymą ir jo nustatomus prerogatyvas. Ačiū. Kalnoski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū, Kalnovski. Dėkoju, pirmininkė. E, čia kalbame apie įvairias problemas, ir, kurios yra susijęs su naujojo švietimo įstatymu Lietuvoje. Tačiau manau, kad svarbiausias dalykas yra, yra brandos egzaminai. Egzaminai, kurie laikomi baigus pagri... vidurinėje mokyklą. Ir toks pats egzaminas, tokie patys egzaminai vyks ir pagrindinėse mokyklose, ir mažumų mokyklose, tose mokyklose, mažumų mokyklose. Tokie egzaminai, žinoma, buvo ir anksčiau, tačiau dėl ūkdymo turinio, dėl mokymo turinio, kuris e, vyksta per 12 metų, nes kalba eina apie 12 metų mokymą, akivaizdu, kad lietuvių kalba nebuvo taip mokoma kaip kitose mokyklose. O dabar tie egzaminai po trijų metų taps bendri, standartizuoti, suvienodinti visoms mokykloms. Tačiau tie moksleiviai juk 12 metų nesimokė tos kalbos, tik per trejus metus dabar turės pasivyti kitus mokinius ir net ne, ne treji tai metai, o dveji. E, taigi čia didžiausia neteisybė slypi. Aš sutinku, kad kai kurios standartus galima suvienodinti ir aš manau, kad Lietuvos valstybė turi teisę, visapusišką teisę tvarkyti savo švietimo sistemą taip, kaip nori, tačiau ši, e, ši, šis faktas yra tikrai neteisingas. Ir dar vienas klausimas, nes daug dirbau ties Lietuvos ir Lenkijos santykiais ir visomis su to susijomis e, problemomis jau eilę metų. Na ir kalbant apie tam tikrus pateisinimus, pagrindimus. Vyriausybė teigia, kad buvo atliktas tyrimas ir mažumų atstovų buvo paklausta, ar jie mano, kad jums gali kilti problemų dėl e, galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Ir 40 procentų pasakė taip, jeigu aš nekalbu savo kalba, valstybinė kalba pakankamai gerai, man gali kilti problemų darbo rinkoje. Antras buvo užduotas klausimas, ar jums pačiam teko patirti problemų, e, ieškant darbo, dėl to, kad nepakankamai mokėjote valstybinę kalbą. Tik 3 procentai atsakė taip, Tačiau Lietuvos vyriausybė paminėjo tik tai pirmąjį atsakymą, kur yra didesnis procentas. Taigi aš manau, kad yra klaidinanti informacija. Europos visuomenė yra informuojama klaidingai. Sakoma, kad visą tai daroma visų piliečių labui, nes jie susiduria su problemomis darbo rinkoje. Ne, tik 3 procentai e, patiria e, problemų darbo rinkoje. Ačiū. Morkunaitė. Thank you, Madam Chairman. Tilman. Ačiū, ponė pirmininkė. Lietuva vertina visas savo tautinės mažumas, tai yra neatsiejama dalis praturtinanti jos kultūrą ir kultūrinį paveldą. Mes laikomės savo tarptautinių įsipareigojimų, kaip jau tą sakė ir Europos komisijos atstovas. Mes nustatėme e, pavyzdinės švietimo sąlygas Lenkijos piliečiams ir net ir Lenkija tai pripažino iki tol, kol tiesiog radikaliai pakeitė savo poziciją daugeliu klausimų. Lietuvos pozicija yra tokia, jog mes siekiame visų gyventojų naudos nepriklausomai nuo jų tautybės. Tokia reforma buvo įgyvendinta daugelie šalių, taip pat ir Lenkijoje. Lietuva yra vienintelė šalis pasaulyje teikianti galimybę Lenkijos kilmės piliečiams mokytis savo gimtają kalbą visose lygiuose, kaip jau buvo minėta. Argi iš tikrųjų tai yra mažumų teisių pažeidimas? Ar kuomet yra siekiama, kad šalies pilietis sklandžiai kalbėtų gimtają kalbą ir galėtų geriau konkuruoti darbo rinkoje? Ar tai yra pažeidimas? Ponas Kalinovskis pasakė, jog uh, nekyla problemų žmonėms siekiantiems įsidarbinti Lietuvoje, netgi jei ir nekaba visiškai sklandžiai lietuviškai. Tai ar jūs bijote laikyti tokį egzaminą? Turiu pasakyti, kad, kaip jau sakė ir ponas Tomaševskis, šis klausimas yra politinis. Jis pasisako prieš esamą Lietuvos vyriausybę. Tai daug ką paaiškina. Uh, Rengiant dabartinį švietimo įstatymą buvo sudaryta darbo grupė, tai taip pat šiandien jau buvo paminėta. Taip pat e, buvo minėta, kad Lietuva kartu su kolegomis iš Lenkijos aptarinėjo šitos susijusius aspektus, buvo kalbama apie pernamąjį laikotarpį, e, buvo siekiama nustatyti e, tam tikrą perinamųjų laikotarpį, laikotarpį tačiau galutinai rezoliucija nebuvo pasirašyta. Taip pat padėtį stebė ir Euro, e, SBO organizacija. Taip pat siekiama, kad mokyklose tautinės mažumos laikytų duosimės kalbos įstatymą. Yra vertinami pasiekimai ir perinamasis laikotarpis bus nustatytas iki tuomet, kuomet dabartiniai pirmą klasį baigs mokyklą. Norėčiau paklausti jūsų, kaip kad minėjo ir peticijos padėkėjas mūsų ilgą bendrą Lenkijos ir Lietuvos istoriją. Taigi, kodėl jūs sakote tokius neteisingus dalykus? Ačiū. Ačiū, kolega Sonik. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką sakė Europos komisija. Manau, kad požiūris buvo e, tiesiog perdėm teisinio pobūdžio. Ši problema nėra nauja. Jau daugelį metų Lenkai gyvenantis Lietuvoje skundžiasi, jie skusdavosi dėl diskriminacijos. Manau, kad Europos komisija turėtų pamėginti sušvelninti e, tokius valstybių narių ginčius. Manau, jog Europos komisija turėtų tarpininkauti tokiuose ginčiuose, kuomet tai yra įmanoma. Ir neturėtų užsiskleisti sausai cituodama įvairiausius um, teisinių dokumentų straipsnius. Anksčiau Europos komisija teigė, jog valstybės narės turi teisę harmoningai sugyventi tarpusavį, reikėtų vengti konfliktų tarpusavio ginčių, būtent tai turėtų turėti omenyje Europos komisija. Jeigu kyla abejonių dėl to, kodėl turime Europos pagrindinių teisų agentūrą, kodėlgi negalėtume paklausti, paprašyti šios agentūros panalizuoti šią padėtį, išklausyti abi, abi pusės ir galbūt parengti ataskaitą, kuri galėtų tapti pagrindu padėties e, naujam įvertinimui, e, kuris galbūt nepatiks ne vienai iš pusių, tačiau galbūt jis būtų naudingas mums visiems. Ir galbūt šis komitetas galėtų paskelbti rezoliuciją šią temą ir galbūt komisija taip pat galėtų parengti tokią ataskaitą. Ačiū. Dėkoju, ponas Businaru, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad problema yra pirmiausia labai emocinio požiūrio. Tai yra labai jautrus klausimas, kadangi jis yra susijęs su tapatybė ir tapatybėmis. Ir kartais kyla tapatybių konfliktas, kuris gali vesti prie kitų konfliktų, kaip kad jau esame patyrę Europoje praeisiais metais, anksčiau praeitie. Tai yra labai jautrus emocinis klausimas. Tikiuosi, kad mūsų komitetas galės aptarinėti šį klausimą tik tuomet, kuomet turėsime vertinimą. Ir vienintelis vertinimas, kurį galiu įsivaizduoti, tai yra e, aukštojo žmogaus teisų komisaro ir mažumų komisaro vertinimas. Įvertinant žmogaus teisų konvencijos įgyvendinimą atitinkamose valstybėse narėse. Uh, Antraip, laimiai arba ne, Europos komisija neturi galių, kad galėtų įvertinti žmogaus teisų padėties įvertinimą. Taip pat mažumų teisės, kalbinės teisės ir taip toliau. Mes jau esame pastaruoju metu susidūrę su tokiu pačiu požiūriu, kuomet aptarinėjome Vengrijos konstituciją. Buvo pateikiami vertinimai iš Europos tarybos ir SBO, mes galėtume paprašyti šių institucijų įvertinti padėtį ir pasižiūrėti, ar tai yra tiesa ar ne ir ką galima padaryti. Ir žengti naują žingsnį, kadangi akivaizdu, jog čia mes nesame teismas nagrinėjantis bylą, kad galėtume nuteisti vieną ar kitą pusę. Kalbėdamas iš savo patirties, Kaip rumūnas galiu pasakyti, kad mažumų teisių e, netinkamas užtikrinimas taip pat gali padidinti tam tikrą frustraciją ir taip pat ir kitos pusės priešiškumą. Taigi, darnus, subalansuotas požiūris gali pastarnauti abiems pusėms. Ir kviečiu jūs, ponė pirmininkė, aptarti šį klausimą ir pasižiūrėti, kaip mes galėtume kreiptis į SBO ir Europos tarybą tam, kad jie pateiktų savo vertinimą, įvertintų teisinę padėtį, įvertintų, kaip yra įgyventinami esami teisės aktai, ar yra kokiu nors pažeidimų, ar nėra. Ir tada komisija taip pat galėtų sureaguoti ir galiausiai nuspręsti, e, turėdama tų dviejų institucijų vertinimus. Antraip, komisija gali tiesiog sakyti, kad tai subsidiarumo klausimas, valstybių narių kompetencijos klausimas, e, pagrindinių teisių hartijos e, dalykas ir mes niekuomet nebaigsime šios nesibaigiančių ginčių epopėjos. Taigi norėčiau paraginti kreiptis į tas institucijas tam, kad jos pateiktų padėties vertinimą, nes padėtis yra daug platesnė. Galime žiūrėti taip pat ir į visą tą regioną, Skandinaviją, yra problemų susijusių su nepiliečiais tam tikrose valstybėse narėse, yra piliečių susijusių su piliečiams, kuriems yra nesuteikiama jų teisėta teisė turėti pasą. Labai svarbu, kad ES veiktų vertybių, kurias mes kelbėme vardan, kad mes pateiktume tikrą vertinimą ir užkirstume kelią vienašališkam požiūriui. Ačiū. Dėkuoju, ponia Bustinaru. Dabar suteiksiu žodį dviem minutėm peticijos rengėjui. Kągi nebus lengva per dvi minutės e, viską paminėti. Čia yra du dokumentai. Vienas yra mano peticija ir kitas dokumentas yra komisijos ataskaita. Niekuomet nesakiau, neteigiau savo peticijoje, kad dėl apribojimų, dėl e, dalykų mokymo Lenkų kalba sumažės Lenkų mokyklų skaičius. Aš sakiau, kad sumažės mokyklų skaičius, bet to nesusijėjau su pastarąją mintimi. Taip pat aš kalbu apie žmogaus teisės. Nekartą miniu, miniu terminą žmogaus teisės. Tačiau komisija tokio termino neminė. Mano peticija buvo susijusi ir su kita, e, kitų autorių peticija. Na ir aš norėčiau dabar kreiptis į poną Landsbergį. Aš jūs gerbiu. Gerbiu už tai, ką jūs esate padaręs Lietuvai. Tačiau prašau, elkitės su manimi kaip su Europos piliečiu. Nesiginčykite su mano vyriausybė. Mano peticija nėra vyriausybės peticija, tai yra ES piliečio peticija, kur prašau pagalbos, kur prašoma jūsų pagalbos būti solidariems. Dėl to aš suprantu, koks, kam jūs metate iššūkį. Aš apie tai net ne, nerašiau savo peticiją. Čia yra mano korespondencija su sekretorijatu ir man to sekretorijatui irgi net įgrisau, tačiau vis tiek yra čia tam tikrų netikslumų, iškraipimų, aš prašiau, kad viskas būtų išaiškinta, tačiau į tai nebuvo atkreipta dėmesio. Taigi prašau dar kartą, panalizuokite mano peticiją ir ten išsakytus argumentus. Norėčiau padėkoti ponui Valensai už paramą. Taip, susidūriau su diskriminacija. Pone pirmininkai, ir, su jumi, ir, ir jūs susidūrite su diskriminacija, kai Lietuvo žiniasklaidoje buvo kalbama apie peticiją, ten buvo e, paminėta jūsų pavardė Makonė. Net jūs gal net nelabai suprastumėte, kad ten jūsų pavardė buvo parašyta spaudoje. Taigi aš manau, kad ir mano paveldas, mano e, protėvių kapai netgi nėra tinkamai apsaugoti kapinėse ir aš tikiu, kad daugia kultūrinė Lietuva gali būti puikia valstybė nare, puikiai puikus istorinis tas bendradarbiavimas gali tapti puikiu pavyzdžiu visai Europos Sąjungai. Aš kalbėjausi su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir kitose šalyse, įvairiais fondais, kur remiam, kurie remia Lenkus užsienyje. Ir Lietuvoje yra tokios dvi nevyriausybinės organizacijos. Ir mačiau jų ataskaitas. Tose ataskaitose teigiama, kad yra pažeidinėjimo žmogaus teisės Lietuvoje. Uh, 77 metais buvo tarybos ir komisijos parengtas bendras pareiškimas, kur buvo teigiama, kad žmogaus teisės yra aky dalis. Bet kuris studentas žino, kad žmogaus teisės yra ES teisino dalis. Kiekvienas studentas tai žino, kiekvienas mokinys tai žino. Žinau, kad jau beveik neturiu laiko. Uh, Bet dar apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad mano peticija yra Europos piliečio balsas, kur yra prašoma pagalbos. Kad e, būtų ištiesta pagalbos ranka kitiems Europos piliečiams. Ponas Valensa klausė, ko aš tikiuosi. Kągi, pabandykime pabandykime, gal primkime rezoliuciją, kur valstybės narės būtų prašomos daryti, skirti daugiau dėmesio žmogaus teisėms. Tai nėra kontroversiška, Europos komisijos atstovai neatsakė į mano klausimus. Aš norėčiau dar kartą užduoti šį klausimą. Europos Sąjungos valstybės narės, ar joms tenka prievolė gerbti žmogaus teisės ar ne? Europos parlamentas daug rezoliucijų yra prieėmęs dėl žmogaus teisų. Na ir pagal remiantis pastaraisiais duomenimis, Lenkų kalba, lietuvių kalba, atsiprašau, sako kalbėtojas, buvo įvesta Lenkijoje įvairiose savivaldybėse, vokiečių kalba įvairiose savivaldybėse, taip pat ir kitos kalbos. Ir mano peticija nusipelnė didžiulio dėmesio, aš manau, ir galime kreiptis ir į kitus Europos parlamento komitetus. Uh, Aš norėčiau paprašyti jūsų dėmesio, praš, prašau jūsų užuojautos, ne kaip vyriausybės atstovas, bet kaip pavienis asmuo. Ačiū. Cashman, che è arrivato, chiede un minuto per un intervento, gli concediamo questo minuto. Išimties tvarka, ponas Cashmanas dar gauna vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, labai atsiprašau, turėjau balsuoti kitame komitete, tačiau aš norėjau čia atvykti, kad pritarčiau tam, kas buvo pasakyta ir norėčiau pasveikinti peticijos autorį. Junktinės karalystės, perspektyvo, iš Junktinės karalystės perspektyvos norėčiau pasakyti, kad jeigu Lenkijos pilotai nebūtų per antrąjį pasaulinį karą skraidę, Britanija būtų patyrusi kur kas daugiau žalos nei dabar. Taigi ta, ta solidarumo koncepcija, to universalumo savoka, kalbant apie žmogaus teisės, yra labai aktuali ir aš raginčiau toliau svarstyti šią peticiją. Mes nekartą kalbėjome apie ES teisės aktus, teisyną. Būtent kai eina kalba apie žmogaus teisės, turime tam skirti kuo galima daugiau detalaus dėmesio ir ko gali tikėtis komisija. Aš galiu pasakyti, ko mes tikimės. Po tokio pristatymo Aš manau, kad peticijos autoris turi puikią šviesią ateitį politinėje karjeroje, nes tai, ką jis pasakė, buvo nuostabu. Eh, Ačiū. Aš, eh, kiek supratau, yra dar ir kitų kolegų pagidaujančių, kad peticija liktų atvira, taigi tęsime diskusijas. Komisijos atstovas jau pasisakė. ir pasakė, kad e, dabar naujai teiginiai turi naujos informacijos. Ir galbūt tai galima būtų integruoti į, įtraukti tai yra į naująjį, naująjį rengiamą pranešimą. Taip pat sutikčiau su kolega, kuris siūlė atsargiai elgtis. Reikėtų panagrinėti išsameu pristatytus klausimus peticijos rengėjas galbūt galėtų dar kartą su mumis aptarti pristatytus dokumentus. Man atrodo, kad dabar turime puikią progą žengti žingsnį į priekį kas liečia mūsų kompetenciją gyvenant pagrindinį žmogaus teisų hartiją bei apskritai žmogaus teisų apsaugą. Dėkojame Lenkijos bei Lietuvos atstovams, dėkojame už jūsų indėlį į diskusiją. Ir manau, kad jeigu mums reikės papildomos informacijos, tai tikrai galime iš jūsų jos tikėtis. Ačiū. Dabar pereikime prie kito klausimo. Taigi pakeiskime temą šiek tiek. Sveikatos apsauga 680, 660 peticija 2008 metų. Dabar peticijos teikėjų suteiksime žodį. zu schmuggeln. Szanowni członkowie Komisji Petycji, szanowni europosłowie. Gerbiami komiteto nariai, Europos parlamento, gerbiami nariai, čia mano sunus Oskaras. Aš norėčiau Jums padėkoti už galimybę šiandieną kalbėti apie, pristatyti savo peticiją. Ir kalbėti apie naujagimių sveikatos priežiūrą. Dėkuoju už galimybę šiandien čia pasakyti. Žinau, kad visi jau pavargo, bet aš norėčiau pasakyti labai svarbių klausimų. Kiekvienam naujam tėvui svarbiausia, labiausia rūpi naujagimio sveikata, tačiau 18 procentų kūdikių reikalingos papildomos deguonio kaukės ir Taip pat yra kūdikių, kurie sveria nedaugiau nei 1000 gramų. Taip pat e, priežastys gali būti įvairios, vis e, vėlyvesnis gimdymo amžius, infekcijos, rūkimai, alkoholis ir panašiai. Oskaras, e, mano sūnus, jam dabar 13 metų. Jam reikalinga visapusiška priežiūra. Jis gimė Lenkijos e, ligoninėje, gimė per anksti. Sveikatos priežiūros kokybė buvo nepakankama, buvo pažeisti smegenys ir dėl to jo e, nukentėjo psichinė būklė. Psichiškai jis yra atsilikęs. Ir man labai liūdna jį stebėti, jo situacija vis blogėja ir aš bijau dėl jo ateities, kokia jo laukia ateitis, kai aš mirsiu. Aš nežinau, kas jo pasirūpins. Dėl to aš kovoju už dėl geresnių kūdikių priežiūros veikatos standartų Europoje. Kasmet 500 tūkstančių kūdikių gimsta per anksti. Ir jeigu mes tomis pirmomis minutėmis pasirūpinsime tinkamą sveikatos priežiūrą, galbūt tuomet išvengsime daug mirčių tokių profesinių standartų nebuvimas sąlygoja chroniškas lygas, epilepsiją, e, psichinius sutrikimus, kalbinius sutrikimus. Ir tai e, pažeidžia ne tik naujagėmis, bet ir artimuosius šeimas, kurios kenčia nuo depresijų įvairių lygų. Ir aišku, jie negali efektyviai dirbti tai daro poveikį ir visų šeimų ekonominiai situacijai. Motinos negali išeiti į darbą. Ir tai turi finansinių padarinių visai šeimai. Ir taip pat tai sąlygojo didesnius kaštus, kalbant apie sveikatos priežiūros sistemą visoje Europos Sąjungoje. Tai daro poveikį visuomenėms. Tokie kaštai yra pristatomi kitos kolegės, kuri e, atstovauja vienai asociacijai. Ir aš liūdnai turiu konstatuoti, kad praėjus 12 metų aš vis dar prisimenu tą, trau, tą traumą, kurią patyriau gimdydama. Jeigu šalia manęs nebūtų stovėję du artimieji, aš net ir nebūčiau žinojus, kad po Cezario pjūvio mano uh, E, kūdikis ne, nekvepavo, jo situacija ir būklė buvo labai sudėtinga. Taigi apie tai mąstydama žinau, kad jeigu sveikatos priežiūros standartai būtų buvę geresni, jis kur kas laimingesnis dabar būtų vaikelis. Oskaru turime rūpintis ištisą parą, aišku, Dėl to šeimos situacija yra gan sudėtinga ir yra dėl to daug išsiskyrusių šeimų. Motinos vienos rūpinasi tokiais vaikais, jos patiria depresiją, kenčia nuo depresijos ir esant, būdama tokia motina, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą. Yra nemažai ekspertų, kurie pasisakė šiuo klausimu ir buvo pateiktos rekomendacijos dėl uh, kūdikių priežiūros, tačiau tos rekomendacijos nevirto praktiniais veiksmais, nes nėra pakankamai teisinių nuostatų. Europos atitinkama asociacija, gynekologijos asoci, gynekologų asociacija rengia tam tikras gairės šiuo klausimu. Ir Aš tikiuosi, kad tik tokiu būdu vaikai susilauks tinkamos e, priežiūros ir dėmesio. Nesvarbu, kokioje ligoninėje, kokioje šalyje gimsta tokie kūdikiai, tai nėra vien tik tai Lenkija aktuali problema. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad e, reikalinga būtina imtis veiksmų tam, kad tokie standartai galiotų visose ES valstybėse narėse. Aš manau, kad Jeigu ES būtų pritaikyti kūdikių sveikatos priežiūros standartai, tuomet galėtumėme užtikrinti aukštus sveikatos priežiūros standartus ir daugelis šeimų būtų kur kas laimingesnės. Ačiū už tai, kad taip ilgai kalbėjau ir kad galbūt kalbėjau šiek tiek per greitai. Dabar Silke Maders pasisakys. Ji papasakos apie kaštus. Managed to translate your intervention. Uh, Ačiū. Taip e, pavyko išversti jūsų pasisakymą, dabar suteikiu žodį. Sicherheitshalber spreche ich in meiner Sprache, weil doch die Nervosität etwas zu. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Aš remiu panos saliutį sieki, aš pati Esu su tuo glaudžiai susijusi nuo 2008 metų naujagimių ir neišnešiotų kūdikių asociacijai vadovauju. Ir štai dabar visai neseniai buvo parengta lyginamoji analizė, iš kurios matome, kokia situacija yra Europoje ir pristatomos e, taip pat yra rekomendacijos. Bet tam, kad visą tai būtų Europoje įgyvendita, mums reikalinga jūsų parama. Dabar Europoje 5 milijonai vaikų maždaug kasmet gimsta, iš jų 2 milijonai neišgyvena. Atsiprašau, 25 tūkstančiai vaikų neišgyvena. Iš jų 19 tūkstančių susiduria su e, psichinę negalę nuo pat gimimo, na ir 500 tūkstančių vaikų yra neišnešioti. 5,9 procentai Aust Švedijoje 11 procentų, Austrijoje tokių vaikų yra 5,9 Švedijoje. Ir labai skirtingi skaičiai, nes kai kur tokie vaikai e, laikomi negyvais naujagimiais, kai kur abortų tai tiesiog laikoma savaiminiu e, persileidimu ir mes negalime pateikti tikslių skaičių. Nuo 37-osios neštumo savaitėse negyvo naujagimio gimimo arba negalios rizika didėja. Kvalifikuotose centruose turėtų būti teikiama pagalba kūdikiams bei neščioms moteriams. Personalas turi būti tokiuose centruose ypač aukštos kvalifikacijos. Juk mes turime tik tai vieną smegenis, dviejus plaučius, vieną širdį ir tai yra būtina tam, kad išgyventume. Vaiko išgyvenimui tai yra būtina sąlyga. Kita vertus, sveikata taip pat priklauso ir nuo to, nuo pirmųjų valandų, valandų e, po gimimo, tai yra nuo išgyvenimo. Štai čia matote skirtumą skirtingose šalise iš mano skaidrių. Vokietijos skaičiai yra gana prasti. Štai matote čia ir šiaurės šalių e, situacija, joje naujagimių priežiūros e, rezultatai yra tikrai puikus. Ir štai čia šiaurinėse ES šalyse. Mm apskritai Europos šalise yra aukštos kokybės paslaugos e, sveikatos priežos yra teikiamas. Kodėl dabar yra tiek mažai e, lobistų šioje srityje? Kodėl taip mažai apie tai kalbama? Juk rūkimas, alkoholizmas, infekcijos e, priežiūros trūkumas bei e, netinkamas arba nepakankamas neščios moters informavimas priveda prie tokios situacijos. Mes pageidaujame, kad ES teisės aktai šioje srityje būtų išleisti. Neščioms moteriams reikia teikti informaciją. Na, taip pat gimimo, gimdymo metu gali būti ir e, komplikacijų dėl degonės trūkumo, kaip kad sakė ponia Švainė. Ir gali būti dėl to išsivyščiusių ir negalios atvejų, psichinės negalės, atsilikimo atvejų, taip pat čia gali būti ir chroninės lygos, kai pavyzdžiui plaučiai arba širdis nėra pakankamai išsivystę gimimo atveju ir dėl to e, paskui yra išvystomos chroninės lygos. Tai jau buvo įrodyta įvairiais tyrimais. 10 procentų prieš laiką prieš laiką gimusių naujagimų susiduria su didžiulė rizika. Tai yra rizika ir pavojus visai ES visuomeniai. Smegenys, vaiko smegenys vystosi, pradeda vystytis tuo metu, kai vaikas gimsta, kai jis pamato šviesą, kai įgauna degonies kai gauna degonės ir stresas gimdymo metu gali kelti papildomų bėdų. Aš čia turiu pateikusi pakankamai, parengusi pakankamai informacijos apie tai, kas gali nutikti, jeigu prieš laiką gimsta kūdikis ir nepakankama tinkama priežiūra jam suteikiama. Deja, 500 tūkstančių. Na taip, 500 tūkstančių prieš laiką gimstančių naujagimių ne visi e, turi kažkokią tai negalę bet e, tie 10, tūkstant, 10 procentų vaikų turi turėti visus šansus išgyventi ir mes turime už tai kovoti. Štai čia matote rytų Europos e, šalių pavyzdį. Ten nėra pakankamai standartų. Taip, vaikai e, yra vaikai gauna degonies, tačiau netiekama jų tinkama stebėsena. Vaikai gauna degonies, bet tai gali juos net ir apakinti. Štai čia turite labiau išsivyščiusios šalies pavyzdį, kur šviesa yra netokia intensyvi, kur dirbama yra su tėvais. Na, o dabar dėl ilgalaikių sąnaudų. Norėčiau šiek tiek pakalbėti. Vaikai gali turėti, gali būti su negale. Ir tai generuoja papildomų sąnaudų, ilgalaikių sąnaudų. Bet ta negalė taip pat gali būti ir lengvos formos. Pavyzdžiui, jeigu vaikas susiduria su mokymosi sunkumais ir jis gali būti mažiau ekonomiškai naudingas visuomeniai tam tikrą prasme. Štai čia remiuosi Junktinėje karalystėje atlikto tyrimo domenimis, iš kurių matosi, kad šios sąnaudos gali būti labai smarkiai sumažintos, jeigu galima būtų pailginti vieną savaitę neštumą ir vienai savaitę atidėti prieš laikinį gimdymą. Štai pavyzdžiui, čia pirminė, pirminės sąnaudos hospitalizacija. Štai čia matome, kad tie kaštai keturis kartus padidėja ir matome iš šios lentelės, kiekgi tai kainuoja nuo 36 savaitės e, gimusių vaikų išlaikymas, arba net būna ir vaikų, kurie iki 36 neštumo savaitės gimsta, tai ten dar daugiau sąnaudų yra. Na, dar yra ir tokių šeimų, kur pavyzdžiui e, moteris arba kitas šeimos narys negali tokiu atveju dirbti. Štai pavyzdžiui, aš, galbūt ir kiti, kitos moteris dėl tokio priešlaikinio gimdymo neišnešioto kūdikio e, negali toliau dirbti dėl toliau kylančių problemų. Įsivaizduokime, kiek kitai kainuoja visuomeniai, kiek sveikatos išlaidos kainuoja mums. Europos Sąjungos standartai mūsų manimų čia yra labai svarbus. Mm, taip pat nereikėtų pamiršti ir migrantų sveikatos problemų ši visuomenės grupė patiria didesnį pavojų neišnešiotų kūdikių. Didesnė tikimybė turėti neišnešiotų kūdikių. Mes visi e, dirbame, gyvename Europoje, visi susidurėme su sveikatos problemomis, net ir mane pačią aš tai teko reanimuoti, galėjau aš pati neišgyventi. Na ir dabar noriu parodyti savo sunaus nuotrauką. Jis gimė 500 gramų svorio, dabar jam 15 metų. Pasižiūrėkite į mūsų šeimos nuotrauką. Medis taip pat čia matomas, kuris yra pasodintas ant mano mirusios dukters kapo. Mano naujagimė dukrytė mirė todėl, kad nebuvo užtikrinti tinkami sveikatos apsaugos standartai. Tikiuosi, kad tie standartai bus užtikrinti ir kad mes visi turėsime teisę juos. Ačiū, dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams. Labai trumpai paprašysiu kalbėti. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pane Speimen, aš jūs palaikau. Taip, jūsų pristatoma situacija yra labai sudėtinga, bet komisija teisiškai nėra, neturi dėlės kompetencijos sveikatos apsaugos rytyje. Na taip, mes galime informuoti, kaip kad tai jau ir darome, o ponios Mader organizacija ir yra Europos komisijos projekto dalis. Mes tikrai plačiai naudojamės į šią informaciją. Šis šio projekto rezultatai, šio projekto informacija valstybės narės gali naudotis. Valstybės narės gali naudotis šią informaciją ir čia Europos komisija neturi jokios įtakos, niekaip negali to įtakoti pačios valstybės narės yra kompetitingos ir tik valstybės narės yra kompetitingos įgyvendinant, įgyvendinant tokią galimybę. Tai tie komisija gali pasakyti. Pirmininkė. Ačiū, ponui Sonik žodis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad tikrai vertinu ponios Spira dedamas pastangas, vertinu veiksmus siekiant nustatyti tokius e, priešimtiminės priežiūros standartus. Tikiu, kad iš tikrųjų tai yra kiekvienos šalies pareiga nustatyti tokius standartus. Daug jau buvo pasakyta apie išlaidas ir norėčiau paklausti ponios Spyra, ar jūs manote, kad čia yra svarbus finansiniai klausimai? Manau, jog buvo paminėtos, paminėti tam tikri sutaupimai, tačiau kaip jūs pati tai vertinate? E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo. Ačiū, ponė pirmininkė. Anos Spira peticija susijusi su visos Europos bendrais standartais e, taikomiems e, neštumo ir gimdymo iniciatyvams yra labai svarbios. Mes labai susidomėję sekėme pokyčių šioje srityje, tačiau mano atveju tai buvo gana sudėtinga padaryti. Problemos, kurias aptarė peticija, yra labai svarbios. Čia matome tai, jog kai kuriuose valstybėse narėse trūksta reguliavimo arba jis yra nepakankamas, kalbant apie sveikatos priežiūros standartų šioje srityje ir siekiant užtikrinti pakankamus pakankamą įrangą, procedūras E, taikomas neščioms moteriams, gimdančioms moteriams. Ir būtent šiandien ir turime spręsti su tuo susijusias problemas. Nepakanka pasakyti, kad kai kurių veiksmų ėmėsi gydimo personalas tam, kad užtikrintų naujagimių saugumą. Aš manau, jog tokie standartai, už kuriuos pasisako ponė Spira, nustatytų tam tikrą etaloną. Ypač tai būtų svarbu siekiant užtikrinti prieš laiką gimusių kūdikių sveikatą. Būtina užtikrinti tai, kad būtų atitinkami reglamentai, nustatantys standartus šioje srityje. Juk naujai gimęs pilietis daro Europą stipresnę. Taigi norėčiau, kad ponia Spira atsakytų, kokia apriptis turėtų būti tokių standartų, kokią formą jie turėtų įgyti. Ar jūs manote, kad jie atneštų tikrų pokyčių? Ir jei tokie standartai būtų buvę nustatyti praeitįje, ar jūsų sūnus būtų turėjęs galimybės geriau gyventi? Kaip jūs vertinate tokių standartų egzistavimą Europoje. Taip pat turiu klausimą ir savo kolegės vartų, ponios Lydijos Adenberg, kuri negalėjo dėja šiandien, šiandien dalyvauti ir ji paprašė, kad aš užduočiau jos vartų šios du klausimus. Kokias galimybės matote keisti tokius standartus? Ar manote, kad tai yra įmanoma? Ir kiek būtų sutaupyta išlaidų šioje srityje? Ačiū, daugiau niekas nenori pasisakyti, taigi dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui atsakyti. Oczywiście. E, Panie Świeras. Kągi, pirmiausia, norėčiau padėkoti už klausimus, jų buvo užduota nemažai. Aš pasistengsiu trumpai juos sureaguoti. standartų dėgymas, teisinių nuostatų dėgymas. Bet kokios gairės, taisyklės, jeigu tai būtų normatyviniai teisės aktai, aš manau, kad tuo met mažiau pasitaikytų tokių atvejų, kai trūksta gyvybei išgelbėtis reikiamos įrangos. Komisija teigia, kad valstybės narės čia turi rūpintis tai dalykais, tačiau uh, sprendžia tos dalykus. Tačiau jeigu pažvelgtumėme į neturtingasias valstybės narės, ar jos tam pritartų, nes kalba eina apie ligonės įrangą. Ar galime taiksytis su situacija, kai dešimčiai procentų naujagim, naujagimių reikia ir inkubatorių ir degonės kaukių ir trūksta tokios įrangos ligoninėse. Tie vaikai, tie naujagimiai pažeidžiami padarėliai at, atrodys, kaip dabar atrodo mano sūnus. Jo atveju trūko įrangos, jis nekvėpavo, nors ta ligoninė privalėjo turėti inkubatorių ir degonės kaukių. Taigi yra situacijų, kai moteris tiesiog nežino, kur kreiptis. Jos tiesiog nežino, ar bus galimybė kūdikį patalpinti inkubatoriuje, jeigu kūdikis gims per anksti. Tai nepriimtina, yra tam tikrų gairių, tačiau tai yra tik rekomendacinio pobūdžio gairės. Yra rekomendacijų dėl personalo elgesio, bet nėra jokių rekomendacijų dėl įrangos. Tai yra jau palikta valstybių narių nuožiūrai. Tačiau į ligoninių įranga yra labai svarbi. Tėvai turi vėliau atsisakyti savo darbų, vėliau šeimos negali tiesiog panešti tos naštos, skiriasi šeimos. Ir kas tada dėl to kaltas, kas pasirūpins, kad šeima neiširtų, kas mokės už tuos kaštus. Aš manau, kad ES turi padėti tokiems labai pažeidžiamiems tėvams ir mes žinome, kad ES gimstamumas yra labai mažas, tėvai nenori turėti trijų, dviejų vaikų, bet galbūt kažtų prasme naudinga, jeigu būtų numatyti saugumo standartai, tinkamos kūdikių e, priežiūros e, reikalavimai. Aš suprantu, kad į visas procedūras galbūt neįmanoma kištis, tačiau parama nešiai moteriai, kaip visuomenės veikatos priežiūros klientė, ji turi būti apginta, apsaugota, ji būtent turi uh, nuspręsti apie savo vaiko ateitį. Ir mes, motinos, turime tuo pasirūpinti, turime viską padaryti, kad vaikais būtų pasirūpinta. Tačiau kartais nepavyksta pasiekti ligoninės, kartais negali numatyti, kas vyks po devinių mėnesių, gimdymas gali prasidėti per anksti, visko suplanuoti juk negali. Ir atsiprašau, jeigu ne į visus klausimus atsakiau, bet aš, man tikrai nėra lengva apie tai kalbėti. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Manau, kad atsakėte į visus jums užduotus klausimus. Na, manau, kad bus dar ir kitų e, klausimų, kuriuos bus norima užduoti, todėl, manau, dėrėtų palikti šią peticiją atvirą. Ir nepaisant institucinių problemų, tikrai komisija galėtų skirti didesnį, labiau deramą dėmesį į tai. Galbūt galima būtų, pavyzdžiui, vietos e, savivaldos institucijų iniciatyvą skatinti. Lygiai taip pat galima būtų kreiptis į komisiją su prašymu pristatyti tas finansinės priemonės, apie kurias komisijos atstovė kalbėjo. Na, yra daugybė galimybių. Yra galimybė teikti teisės akto pasiūlymus netgi šioje srityje. Galbūt uh, Taip komisija galėtų paskatinti standartų netitinkančias valstybės narės jų laikytis. Ir galbūt taip mes išgirsime apie susirūpinimą keliančius duomenis. Na, taip pat nereikėtų pasiduoti emocijoms, nes tikrai tai, ką išgirdame, yra labai emocinga. Todėl e, siūlyčiau ir toliau šį klausimą nagrinėti. Ir atidžiai sekti pokyčius jo. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, baigsime šios peticijos nagrinėjimą. Noriu padėkoti dabar fondo atstoviai, poniai Spirai. Ačiū, kad pristatėte e, mums šį klausimą. Esu įsitikinusi, kad e, dar turėsime progos susitikti ir pasižiūrėti, kaip toliau yra kokie reikalai yra toliau su peticija. Dabar kita, kitas klausimas yra ponios Valijan nuomonė. Mėly kolegos, mūsų buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl 2014-2020 metų teisų ir pilietybės programos nustatymo. Čia buvo nustatytas atsakingų komitetų lybė komitetas. Buvo užregistruota daugelis peticijų. Uh, E, dėl problemų, su kuriamis susiduria ES piliečiai, kalbant apie jų teisę į laisvą judėjimą, čia 25 procentai pateiktų peticijų yra šioje srityje. ES piliečių iniciatyva 2010 padarė išvadą, kad piliečiai vis dar susiduria su sunkumais e, įgyvendinami savo pilietybės teisės buvo nustatyta, kad jie susiduria su per dideliais biurokratiniais reikalavimais, taip pat yra įvairių administracinių procedūrų vilkinimas, taip pat e, jie susiduria su sunkumais kreipdamiesi į vairius administracinius teismus. Tokios problemos kyla dėl per didelės biurokratijos iš dalies, tačiau taip pat ir dėl to, jog yra netitinkamai interpretuojamas ir įgyvendinamos ES teisės nuostatos. 2009 metais e, prieš valstybės narės buvo pradėtos tam tikros teisės pažydimo procedūros dėl įvairių su žmogaus teisų pažydimai susijusių klausimų. 40 procentų piliečių nurodė, kad jie buvo nepakankamai informuojami apie savo kaip ES piliečių teisės. Piliečiai mano, jog informacijos trūkumas yra viena iš didžiausių kliučių siekiant e, pasinaudoti savo teisę į laisvą judėjimą. Taip pat e, piliečiai mano, jog trūksta informacijos, kalbant apie ES e, pagrindinių teisių hartijos nuostatų taikymą. Piliečiams trūksta informacijos apie tai, kokiuose situacijose būtų galima taikyti šios hartijos nuostatas. Taip pat e, matoma, jog egzistuoja žyminė lygybė tarp vyrų ir moterų, tiek pasaulinėme, tiek ir ES lygyje. Taip pat e, smurtas šeimoje yra viena iš akivaizdžiausių tokios neligybės išraiškų. Taip pat matome, jog yra diskriminuojami žmonės e, turintys tam tikrą negalę, jie negali pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. Ir tai liudija daugelis pateiktų peticijų. Būtina, kad e, būtų pateikti aiškus rezultatai tiek piliečiams, tiek ir įmonėms, būtina, kad apie tai aiškiai žinotų tie, kurie taiko ir tie, kurie pasinaudoja tokiamis teisėmis. Jas reikėtų veiksmingai ir nusekliai įgyvendinti visoje sąjungoje. Ta būtų galima pasiekti įgyvendinant įvairius mokymus ir tą būtų galima padaryti taip pat bendradarbiaujant tarp valstybių. Taip pat ir pačiai ES yra būtinas tam tikras analitinis pagrindas tam, kad būtų galima įgyvendinti E, tokias teisės piliečiams. 2014-2020 metų teisų ir pilietybės programa e, seka ankstesnės tris programas, tai yra pagrindinės teisės ir pilietybė, e, diskriminavimas ir įvairovė bei lyčių lygybė, siekiant įgyvendinti socialinio solidarumo programą, vadamą pažangos programą. Ir ši programa siekia supaprastinti bendrą požiūrį ir tokiu būdu e, siekti veiksmingiau valdyti lėšas. Tai taip pat leis supaprastinti administracinės procedūras, įvairias struktūras ir suvienodinti taisyklės. Šių programų sujungimas taip pat siekia veiksmingai paskirstyti lėšas ir nustatyti svarbiausius prioritetus koordinuotų būdų komitetas apsvarsto įvairias peticijas, įvairūs peticijų teikėjai ir organizacijos atkreipia dėmesį į tai, jog trūksta lėšų, finansavimo, priegos prie įvairių fondų. Čia kyla kliučių įvairioms nedidelėms organizacijoms. Uh, Taigi būtinas skaidrus lėšų skirstimas, jos turėtų būti prieinamos ne tik pagrindiniams Europos lygio tinklams, bet taip pat ir mažesnėms organizacijoms. Tikiuosi išgirsti jūsų pastabas ir pasiūlymus. Turėkite omenyje, kad mes tik reiškiame nuomonę. Čia svarbiausias komitetas yra Libė. Ir gegužės 8 dieną yra galutinis terminas teikti pakeitimus ir nuomonės tvirtinimas yra numatomas Liepą plenarinės sesijos metu. Ačiū. Grazie la collega Valen per... Ačiū. Pone Valen, už tai, kad pristatė nuomonę, kuri yra labai svarbi šiam komitetui. Niekas nenori pasisakyti. Tai galbūt kolegos tuomet sureaguos per kitą komiteto posėdį daugiau jūsų nuomonę, bet jūs minėjote daug klausimų, kurie iškilo šiandienos komiteto posėdyje. Ačiū poniai Valian. Valian. Periname prie tyriamojo vizito į Berliną ataskaitos svarstymo. Delegacijos pirmininkas buvo ponas Gulanda, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš maniau, kad mano kolegė pasisakys irgi tuo klausimu, bet, na, gal tuomet aš pristatysiu trumpai ataskaitą dėl tyriamojo vizito. Pone Jotova ir irgi dalyvavo toje misijoje į Berliną. Ir buvo parengtas toksai bazinis e, darbinis dokumentas, e, kuris, leis delegacijos, kuris leido delegacijos narė, nariams pakoreguoti savo dokumentą, tam, kad peticijų komitetui galėtumėme pristatyti bendrą tokį ataskaitos kompromisą, kurį vėliau pristatysime ir dėl kurio balsuosime mūsų komitete. Ir po to tas dokumentas jau bus viešai paskelbtas. Tai bus darbinis mūsų komiteto dokumentas. Ir taip pat delegacijos, kuri vyko į Berliną dokumentas. Kol kas šiandien daugiau nieko pasakyti kaip ir negaliu. Šiandien negaliu pristatyti to dokumento. Bet e, mes jau daug ties juo dirbome, išklausėme metodikos e, ir dabar mums tiesiog tai darbo grupiai reikia uh, pateikti ir pakoreguoti šiek tiek tekstą atsižvelgiant į pakeitimus. Ich habe nicht erwartet, so schnell äh, dran zu kommen. Danke. Aš nesitikėjau, kad man taip greitai bus suteiktas žodis. Ačiū. Noriu padėkoti kolegai už situacijos pristatymą. Taip, manau, kad taip ir dėrėtų elgtis. Dėrėtų skirti laiko tam, kad išsiaiškintume skirtingas pozicijas, nes pozicijos tikrai skiriasi, kaip kad Filipas puikiai pasakė. Tikiuosi, kad mums laiko tam pakaks ir kad pagal darbo atvarkę bus įmanoma tai padaryti. Man atrodo, kad tam, kad pasiektume tikslo, dar reikia šiek tiek padirbėti. Labai trumpai. Dėkuoju kolegai. Tikrai procedūra pasirinkta yra tinkama. Tiesiog norėčiau paprašyti darbo grupės per kitą posėdį šį pranešimą panagrinėti. Tikiuosi, kad jeigu ne vienbalsiai, tai bent jau dauguma, daugumos pritarimu bus tai patvirtinta. Ir tikiuosi, kad komitete taip pat bus įmanoma tai padaryti. Ir tikiuosi lygiai taip pat, kad darbo grupė turės pakankamai laiko tam, kad būtų šis darbas nudirbtas. Legut, legutko, trumpai tik tai pasakysiu. Aš manau, kad reikia tą klausimą spręsti kuo galima greičiau ir padaryti išvadas. Žinau, kad yra pateikta racionalių rekomendacijų tam darbiniam dokumentui. Tačiau ir taip jau per daug laiko tam skyrėme, o reikia paskubėti. Bostinaru. Ponas Bostinaru. Pirmininkė, vienas trumpas sakinys, sveikinu tokią rabino išminties vertą mintį. Dar kartą susėsti ir padirbėti, pasiekti kompromisų, kurie yra naudingi ir komitetui, ir mūsų darbo patikimumui. Taigi džiaugiuosi darbo rezultatu likščioliniu ir tokio pavyzdžio reiktų laikytis ir ateityje, kad užkirstumėme kelią konfliktams ateityje. Bravo. Eh, quindi, riassumendo i vostri interventi, colleghi. Quindi... Dabar trumpai surezumuosiu, apibendrinsiu. Ne, mano tava dar neatvyko. Dar mums pora trys, pora trys galbūt minutės yra likusios iki posėdžio pabaigos, bet jūs galite pasisakyti vis tiek. Уважаеми колеги, днес ще ви информирам за хода на Колегос, norėčiau jūs informuoti, kad dokument Tai susiję su tyriamojo vizitu į Berliną, buvo susiję su mišriomis santokomis. Netgi ir e, kuomet e, sudoktiniai buvo tos pačios tautybės, kilo ginčiai dėl e, vaikų globos ir panašių klausimų, ypač tais atvejais, jeigu vienas iš sutoktinių nebuvo tinkamai susipažinęs su teisinė sistema. Dėl to buvo patikta daugybė peticijų mūsų komitetui. Ir peticijų patikėjai žino, jog mes analizavome taip pat ir vaikų Vokietijoje padėtį ir peticijų pateikėjai teigia, jog priemonės dažnai yra nustatomos tokios, kokios yra diskriminuojančio pobūdžio. 2007 metais buvo pateiktas didžiausias peticijų skaičius ir tos peticijos buvo susijusios su tam tikromis priemonėmis taikomos ne Vokietijos kilmės tėvams. Matėme įvairių bylų šeimų teismuose. Ir komisija neturėjo daug laiko, kad galėtų išanalizuoti šią patirtį, dėl to negalėjome surinkti išsame informaciją. Mes išsintėme papildomus klausimus atsakingoms institucijoms, dėl to e, užtruko laiko, kol galėjome parengti atitinkamą dokumentą. Mes ir savo viduje surengėme keletą posėdžių, parengėme dokumento santrauką ir siekiame konsensuso. Puikiai suprantate, kad problema yra jautri. Mes nenorime kištis į Vokietijos e, vidaus teisės aktus ar kvestionuoti jos subsidiarumo teisę. Kita vertus, norėtume parengti formalų dokumentą tam, kad galėtume padėti į mus besikreipiantiems žmonėms, kurie tikėsi pagalbos iš mūsų. Norėčiau pabrėžti, kad mes ir toliau gauname laiškus iš piliečių, kurie susiduria su problemomis. Vokietijoje teikiamų paslaugų atžvilgių. Taigi norėtume, kad būtų padaryta pažanga sprendžiant šį klausimą. Ir esu tikras, kad mes galėsime parengti tekstą, remdamiesi konsensusu ir pateiksime jį jums kito posėdžio metu. Ačiū. Eh, per la prossima, la prossima riunione. E... Dabar kitas mūsų posėdis. Jo metu e, į darbo tvarkę įtrauksime ir jo metu bandysime šį dokumentą patvirtinti. Pone Vynan. Dėkoju. Labai džiaugiuosi, kad stumėmės į priekį šioje srityje. Dar yra ir kitų man svarbių dalykų. Peticija buvo pripažinta teiktina, priimtina. Ir taip tikrai sistema yra nepalanki ES piliečiams. Todėl išvadas reikėtų orientuoti šią linkmę. Na ir be to dar buvo pasakyta, kad trūko laiko. Ir ponas Liljari, ir aš mes dėjome visas pastangas tam, kad šis darbas būtų atliktas. Mums mažiausiai dviejų dienų reikėjo, o komis, komitetas tik tai vieną dieną skyrė. Ir jeigu dabar mums neliko pakankamai laiko, tai ko gero tai nutiko dėl Vokietijos valdžios institucijų kalties. Na, o dabar dėl faktų rinkimo misijos. Pats esu jai vadovavęs Tai yra komisijos kaip ir lokatoriai, jie yra komisijos akis ir ausis. Jeigu, ir jie paskui raportuoja viską komitetui. ir smegenys vis dėlto yra komitetas. Jeigu jau nesutariama dėl kažko, tai tai galima tink, galima teikti pakeitimus ir paskui juos tvirtinti. Man atrodo, visi sutinkame, kas smegenys liko čia, o lokatoriai, ausis ir akis buvo nususti į misiją. Pone Roitova, aš norėčiau padėkoti ponui Vilanui. Tai yra jo nuomonė, jis buvo neoficialus delegacijos narys. Na ir jo nuomonė jokių būdų nėra susijusi su kitų delegacijos narių nuomonė. Pulan, one minute. Le document que nous avons Dokumentas, kurį mes patvirtiname kaip darbinį dokumentą, jau buvo pateiktas balsavimui. E, kitas dokumentas buvo trumpesnis, bet būtent šis dokumentas tenkino uh, į Berliną vykusią delegaciją, todėl kad e, šiame dokumente didžioji dalis e, narių pasiūlymų buvo atspindėta, visų tų narių, e, kurie vyko į Berliną. Na, o kitas dalykas, tai kad mes norėjome balsuoti tam, kad tai būtų kaip manoma demokratiškesnė procedūra, tai yra balsavimą tarp visų tų dirbusių prie šio dokumento. Na ir aš nepritarčiau tam, ką sako ponas Vilond, Aš nežinau, kaip yra įprasta elgtis, bet man atrodo, kad šioje darbo grupėje mums dėrėtų pabandyti sure, surasti kompromisą, reikėtų vidinius pakeitimus teikti tam, kad galutinis e, dokumentas būtų parengtas jau sutarus iš kompromiso. Man atrodo, kad peticijų komitetas turi balsuoti tik tai už arba prieš šį pranešimą. Aš neįsivaizduoju, kaip dabar peticijų komiteto nariai, nedalyvavę misijoje, nedirbę su šiuo klausimu, visiškai tuo nesidomėję, nes visiems rūpi skirtingi dalykai, kaip tie dabar nariai e, peticijų komiteto galėtų keisti tekstą, apie kurį mes dabar kalbame. Kaip jie gali tai daryti, neturėdami visos informacijos ir nebuvę, kaip kad sako ponas Vilionda, e, komiteto ausis ir akis. Na, aš tikrai gerbiu peticijų komitetą, jo narius. Ir Nepaisant to, man atrodo, kad darbo grupė turi pati sutarti, prieiti konsensuso ir nuspręsti, ar tvirtinti tokį dokumentą ar ne, nes kitų atveju tai jau ko gero nelogiška būtų kitaip daryti. Ačiū. Kolegos, atrodo, kad mums e, laiko jau liko mažai. Vertėjai baigia darbą. Kalbėsim angliškai. So it's, uh, it's, it's very short and clear. We uh, should make a discussion about this uh, rule in the, in the coordinator meetings because I think we have uh, many fact-finding mission in the next time. Uh,